Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take... Labas rytas, ponios ir ponai, prašom susėsti į vietas. Tikrai labai daug vietų užima, užimta. Tikiuosi, kad komiteto kiti nariai atvyks vėliau nes ryta būna vienokia ar kitokia problema, bet ačiū visiems, kurie jau atvykot. Ir tikiuosi, kad mūsų e, regiono e, komitetas, kuris dabar nu, numatytas šiandien ir rytoj, e, bus sėkmingas. Matėt darbo tvarkę, ar galim tvirtinti šios dienos posėdžio ir rytojaus posėdžio darbo tvarkę? Niekas nieko nesiūlo, tad darbo tvarkę tvirtinam. Toliau. Ar e, gegužės, e, gegužės 18 e, dienos posėdžio ir birželio 29-30 dienų posėdžio protokolų tvirtinimas, juos galite, prie jų galima prieiti, tad galim patvirtinti dviejų buvusių posėdžių protokolus. Niekas turbūt neturi komentarų, nieko neturit pasakyti. Labai ačiū. Toliau pirmininkės pranešimai. Pateiksiu tris pranešimus. Priminsiu tik tai, tai kas įvyko mm, per laikotarpį nuo paskutinio mūsų posėdžio. Pradėsiu nuo vakar vykusio aukšto lygio darbo grupės posėdžio e, dėl supaprastinimo. Vyko Berlemonto pastate, aš pati e, buvau pakviesta dalyvauti regionų komiteto vardu. Turbūt tai paskutinis to aukšto lygio darbo grupės posėdis. Ir buvo aptarinėjamos galutinės rekomendacijos, kurias parengė aukšto lygio darbo grupė ir tos rekomendacijos buvo išplatintos visiems regionų komiteto nariams. Aš e, kalbėjau apie supaprastinimo proceso visą vaidmenį. Kartu suinteresuotos šalis, ir komisijos nariai, kurie ten dalyvavo, išgirdo apie tai, ką daro Europos parlamentas, siekdamas e, supaprastinimo. Mes pasikeitėm nuomonėmis su, su šios aukšto lygio darbo grupės pirmininku, e, seminarų buvo ir kartu supaprastinimo klausimai atsispindi viename e, mūsų pranešimų E, kurį mes patvirtinom per pastaruosius metus. Tad e, mes iš tikrųjų irgi aktyviai dalyvaujam su paprastinimo procese. Tik tai vienintelis klausimas, tai kas bus toliau daroma su vadinamuoju omnibus dosie. Mes jau turim parengę nuomonę jau prieš kurį laiką ir tikiuosi, kad trialogas dėl omnibuso dosie prasidės rudenį, rugsėjo mėnesį ir tikiuosi, kad pirmininkaujančioje Estija imsis e, iniciatyvos komisijos nari, nari, narys Krecel dalyvavo ir komisijos narė Taisin pirmoji komisijos narė buvo iniciatorė šios aukšto lygio darbo grupės ir abi komisijos narės e, minėjo, aptarinėjo taisyklės, kurios galioja e, šį laikotarpį ir kartu po laikotarpių galios po 2020 metų rekomendacijos buvo įdomios, kai kas paminėjo, kad tos rekomendacijos gal per daug administracinio požiūrio, bet iš tikrųjų juose puikiai atsispindi e, supaprastinimo poreikis. Kitas mano pranešimas apie bendrą mūsų komiteto ir koter komiteto posėdis. Jis įvyko Birželio 29-ąją mes aptarinėjom urbanistikos mm, klausimus. Diskusijose dalyvavo kai kurie mūsų komiteto nariai. Ir kartu dalyvavo visi KOTER komiteto nariai. Vyko labai įdomi diskusija apie ne vien tik tai veiklą, kurie atliekama partneriščių kontekste bet kartu buvo aptarinėjamas partnerysčių vaidmuo, būtent kaip būtų galima į debatus įtraukti Europos piliečius, miestus, kaip būtų galima informuoti piliečius apie tai, ko mes siekiam, ką esam pasiekę. Ir kartu buvo aptarinėjama uh, kaip e, įtraukti visą šitą procesą įvairias e, pilietinės visuomenės e, organizacijas, nevyriausybinės organizacijas, verslo susivienimus ir panašiai. Tad tikrai buvo įdomios diskusijos. Ir trečias mano pranešimas apie sanglaudai skirtą uh, forumą. Jis įvyko birželio 26-27 dienomis. Mūsų nemažai komiteto narių dalyvavo diskusijose. Turiu galvoje žodinėse diskusijose. Trys mūsų komiteto nariai e, vadovavo, e, vadovavo seminarams e, Krėl, e, ponas e, Fočpišiau ir, ir aš pati ir dar porą kolegų, tad mes iš tikrųjų gausiai dalyvavom šiame sanglaudos forume. Tik tai mano vienintelė pastaba tiems, kurie negalėjo dalyvauti forume. Labai aktyviai šiame forume dalyvavo visa Europos komisija. Mm, Europos komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir dauguma komisijos narių dalyvavo plenarinėje sesijoje, mm, pasakė, prane, padarė pranešimus ir dalyvavo kartu seminaruose, pasisakė. Tad forumas buvo įdomus jokių staigmenų nebuvo pateikta, tačiau tas forumas buvo tikrai svarbus, jis leido išgirsti Europos komisijos narių nuomonę, suinteresuotų šalių nuomonę ir kartu Europos parlamentas galėjo e, būti atstovaujamas. Tad tokie mano pranešimai, o dabar kitas darbo tvarkės punktas. Uh, seminaras skirtas ES makro regioniniams strategijoms. Jūs žinot, kad mes nemažai darbo mm, esam įdėję ir, ir dirbam su pranešimais skirtais makro regioniniams strategijoms. Ir dabar rengiamas pranešimas e, su mūsų pranešėjų uh, Na ir dabar organizuojamas štai toks šiam klausimui skirtas seminaras, per jį numatoma aptarti Europos makro regioninės strategijas. Na ir dabar negaišiu laiko, norėčiau pirmą pasveikinti prelegentus, regionų komiteto narius. Mums labai malonu matyti jūs visus Pradėkim nuo pirmo seminaro darbo tvarkės punkto. ES makro regioninės strategijos koncepcija, raida ir išbandymai. Profesorius Genslė, nežinau, ar teisingai ištariau jūsų pavardę. Jūs iš Norvegijos, prašom, profesorių, žodis jums. Thank you, Ačiū, pirmininkė. Aš atsistosiu, kad jūs mane geriau matytumėte. Labas rytas. Dėkuoju, kad jūs suteikėte galimybę man čia, šio auditorijoje, kalbėti su jumis. Tai puikiai proga suteikti tam tikros akademinės informacijos apie šios dalykus. Galbūt, ma, tikiuosi, mano pranešimas nebus nuobodus ir taip pat galbūt pateiksiu tam tikrų minčių apie bendrą koncepciją, tolesnę raidą ir apie iššūkius, kurie tenka makroekonominėms eksperimentams. Tokia būtų mano pasisakymo struktūra. Aš paminėsiu mokslinių tyrimų projektus, kuriuos aš vykdžiau kartu su kitais kolegomis ir po to mes parengėme ir tų projektų apibendrinimo leidinį. Pirmiausia, reikėtų pažvelgti į praeitį ir kodėl vėl reikėtų grįžti į makro regionų strategijas. Yra kelių, kelios priežastys kadangi šiose strategijose labai svarbu įvertinti pirmiausia reguliavimo sferą, taip kaip buvo padaryta Italijos tyrimė. Europos Sąjunga kai kuriems dalykams yra per didelė, kad apskritai būtų sukurti vieningi reguliavimo teisės aktą, todėl kadangi mes skiriamės Baltijos jūra, Viduržėmio jūros regionas ir taip toliau. Vokietijos atstovas nurodė, kad makro regionų asociacijos, pavyzdžiui, tokios kaip Baltijos jūros e, sąjunga, yra labai geras būdas susijęti piliečius ir kartu suformuluoti tarptautinio bendradarbiavimo poreikius tame pačiame bendrame e, regionų bendradarbiavimo kontekste. Taigi, kas yra makro regionai, kaip juos mes vertiname, kaip įsivaizduojame. Jie yra sukurti pagal tam tikrus kriterijus, pagal ekonominius, politinius, geografinius, erdvės planavimo kriterijus. Tačiau Pirmiausia, mes galime pagalvoti apie ES kaip makro regioną, galvodami apie visą e, pasaulį, todėl mes galėtume įsivaizduoti Europą kaip makro regioną bendrame kontekste. Tačiau galvodami apie atskirą valstybę, taip pat galime identifikuoti makro regionus kaip tarpinius, tarpininkus tarp nacionalinio lygmens ir vietos lygmens. ES komisija 2009 metais pateikė makro regiono apibrėžimą, kuriame yra sakyma, kad tai yra regionas, kuriame yra kelių ar vienos valstybės regionai susiję tam tikrais aspektais - transporto, aplinksoginiais ir kitais. Taigi šiandien buvo sukurtos makro regionų strategijos, kurios tiesiog apjungia kai kurias valstybės, atskirų valstybių regionus e, ir padeda spręsti bendro, bendrus iššūkius, kaip tokius, pavyzdžiui, kaip tenkačius Baltijos jūros regionus. Yra vadovaujamasi penkiais pagrindiniais principais. Tai yra integracija, koordinacija, bendradarbiavimas, politikos lygmens įtraukimas ir taip pat partnerysčių tarp ES valstybių narių ir ne, ne ES valstybių e, steigimas. Labai svarbu vykdyti šitą koordinavimą, galvojant apie labai daugia pakopę tokio bendradarbiavimo sistemą visoje Europoje. Taigi reikia ir horizontaliai, ir vertikaliai stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Tai yra didžiulis iššūkis. Šiandien mes vadovavomės trijų ne principu. Three no's. Tai yra, kadangi kad nėra papildomo finansavimo, papildomų struktūrų, kad nebūtų papildomų teisės aktų. Tačiau vis dėlto valdymo struktūros išsiplėtė. Šita valdymo struktūra tam tikrose makro regionuose vis dėlto yra pakankamai skirtinga lyginant su kitomis valdymo struktūromis. Pirmiausia, buvo pasiekta tam tikros mobilizacijos vadovaujantis tokio struktūrą, kai kas abejojo, ar tai bus naudinga, tačiau vis dėlto poveikis akivaizdus kadangi vyko labai konkretus veiksmai makro regionų bendradarbiavimo kontekste ir todėl mes turime šiandien pagalvoti apie tai, kaip makro regionų strategija galėtų būti įdėkta į kitos ES, kitus ryčių politikų įgyvendinimą. Dabar reikėtų pažvelgti dar kartą atgal į istoriją ir pasidomėti, ar tiesiog makro regionų strategijos yra susijusios tik tai ES politika, sanglaudos politika. Makro regionų strategija apima ir klasikinius tradicinius regionų integravimo žingsnius. ES kontekste, pavyzdžiui, Norvegija, turint kaip pavyzdį, tai Norvegija yra bendradarbiaujantis su kitomis Šiaurės jūros valstybėmis partnerėmis, taip pat Baltijos jūros regiono bendradarbiavimas, taip pat prasidėjo šaltojo karo laikotarpiu ir po to, kai baigėsi rytų vakarų konflikto era, sustiprėjo. Taigi ES bando tą regionį bendradarbiavimą įteisinti, įdėti į tam tikrus didesnio bendarbiavimo rėmus. Taigi makroregionų strategija leidžia plėsti tą klasikinę e, bendradarbiavimą ir taip pat vadovautis ES teisės aktais. Matote regiono žemėlapį ir kalbant apie tą bendradarbiavimą, reikėtų galvoti apie makroregiono strategijas nik tai kaip daugelįpį bendradarbiavimą, tačiau kaip ir tam tikrą bandymą įdėkti naują požiūrį, naujus e, principus tai yra e, tam tikra eksperimentinio pobūdžio e, šito bendradarbiavimo valdysena, kuri įtraukia ir Europos semestro e, programas bei žingsnius, kai valstybės narė susitarė dėl plačių veiklos rėmų, vadovaudamas tam tikrą politikos sritimi ir kuriam vietos tam tikras vienetus, ar tai būtų uh, valstybės narės, ar tai būtų regionai ir stengiasi įgyvendinti politinius tikslus ir tiesiog informuoti apie tai, ko tam tikrame bendradarbiavimo tinkle arba kontekste yra pasiekta. Tai yra pagrindinė mintis, kurią norėjau pasidalinti su jumis. Iš akademinio požiūrio vertinant labai svarbu išnaudoti visas Europos makro regionų strategijų galimybės, turint omenyje, kad tos strategijos yra eksperimentinio pobūdžio. Nors kai kurios valstybės ir vadovauja, vis dėlto reikėtų kalbėti apie tai, kad buvo sukurta tam tikra valdysenos e, e, architektūra, struktūra, kai kurios valstybės yra projektams vadovaujančios valstybės, ir jos susitarė dėl tam tikro bendradarbiavimo e, sričių, politikos lygmenių, taip pat yra mm, numatomi nacionaliniai koordinatoriai, kurie vietoje jau išryškina tam tikrus prioritetus. Šitie asmenys turi galimybių pasirinkti, kaip įgyventins ES politiką tam tikroje srityje ir po to teikia ataskaitas apie savo veiklą. Taigi matote, kad šita valdymo struktūra yra pakankamai sudėtinga, tačiau kita vertus mes turime išbandyti visus įmanomus tarptautinio bendradarbiavimo variantus ir galimybės, turint omenyje specifines kultūrinės, geografinės prielaidas, Pavyzdžiui, galvotume apie Baltijos jūros regioną ir palygintume jį su e, e, Adrijos arba Jonijos jūros e, regionais. Taigi čia yra nurodytos prioritetų sritis, tai yra pirmiausia inovacijos. Taip pat yra numatyta ir kitų bendradarbiavimo formų. Čia mes kalbame ne apie atskirą kokią nors bendradarbiavimo strategiją, reikėtų pasakyti, kad vis dėlto šitos bendradarbiavimo sritis yra palyginamos. Tarp atskirų strategijų yra palyginimo galimybė, galima susipažinti, kaip vienas ar kitas regionas veikia ir galima iš tų regionų veiklos pasimokyti. Taigi Aš manyčiau, kad pastaruosius įvykius makro regionų kontekste vis dėlto galima palyginti, galima susipažinti su kitais veiklos pavyzdžiais. Iššūkiai. Kai kalbame šią temą, turime taip pat pagalvoti apie galimą tokio bendradarbiavimo poveikį. Kol kas labai sunku būtų atlikti Europos makro regionų strategijos poveikį. Auditai 16 metais parengė savo ataskaitą ir konstatavo, kad labai sunku įvertinti strategijos konkretų poveikį. Tačiau tikrai mes turime pripažinti, kad poveikis yra, tačiau tam poveikiu įvertinti prireiks daugiau laiko bendradarbiavimo tinklai ir institucijos sustiprėjo ir tapo konkrečios struktūros, pavyzdžiui, Baltijos žuvininkystės forumas makro regionų strategijos taip pat atsispindi ir kai kuriuose ES programuose, kol kas dokumentų E, lygmenių, tačiau reikia pagalvoti, kaip į struktūrinį investicijų fondą būtų galima įtraukti tą tarptautinio bendradarbiavimo aspektą. Koordinavimo problemų lieka, kadangi sistema yra sudėtinga, sudėtinga, pavyzdžiui, ES komisijai tikrinti ir taip pat sudėtinga ir valstybėms narėms ne ES partneriai, juos integruojant įvairiais būdais į tam tikras strategijas. Pavyzdžiui, Baltijos jūros regiono strategija įgyvendinant Norvegiją yra įtraukta. Vok, e, e, Rusija, pavyzdžiui, visiškai neįtraukiama arba labai silpnai. Kita, pavyzdžiui, e, kitoje strategijoje, tai yra prioritetinėje devintoje srityje, yra septynios val, valstybės, kurios nėra ES narės, kurios gali būti ES asocijuotos arba e, valstybės narės kandidatės. Pavyzdžiui, Baltijos jūros e, valstybių taryba konstatuoja, kad stiprinant tą tradicinį bendradarbiavimą regione galima tapti tam tikros ryties e, profesional, profesionalais. Taigi viskas priklauso nuo politinės valios, kurią rodo bendradabiaujančios valstybės. Iš tikrųjų, makro regionų strategijas ir toliau reikėtų vertinti kaip eksperimentinės Yra tam tikrų trikdžių, kadangi kartais tos strategijos yra labiau subrandintos, kitur mažiau, todėl reikia įvertinti tų strategijų brandą, tikslus, tačiau kai kuriais atvejais tos strategijos padeda pradėti tik tai bendradarbiavimą tam tikrose regionuose, kurio iki šiol nebuvo. Tai yra taip pat pakankamai svarbus tikslas. Šiosios strategijos skiriasi nuo daugia šalių valstybių narių strategijų, kadangi šitos strategijos gali būti gyvendinamos žemesnė lygmenyje nuo vietinio, regioninio iki nacionalinio bendradarbiavimo. Taip pat reikėtų pasiekti, kad makro bendrabiavimas būtų kaip nors palyginamas tai, ko mes nebuvome, neturime anksčiau, kai buvo anksčiau specifiniuose regionuose bendrabiavimą tarp valstybių, pavyzdžiui, Baltijos jūros regionų valstybių pavyzdys. Labai svarbu ES politikos suteikti regioninį pobūdį, kad būtų galima uh, koordinuoti veiksmus įvairiais lygmenimis. Taigi, baigdamas, norėčiau pasiūlyti atsižvelgti į tai, kad nereikėtų Europos makrostrategijų, regionų strategijų paversti izolacinėmis programomis arba strategijomis, kadangi šiomis strategijomis mes siekime daug daugiau. Turime pagalvoti, kaip sustiprinti vidutinio lygmens koordinatorių ir koordinacinių grupių vaidmenį. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip susijęti sanglodos ir makroregionų strategijų politikas. Ir taip pat labai svarbu jums, parlamento nariams, imtis konkrečių priežiūros stebėsenos e, funkcijų, siekiant užtikrinti, kad makro regionų strategijos būtų tinkamai įgyvenintos. Many... Dėkoju. Žinau, kad e, buvo, e, yra noras e, užduoti nemažai klausimų ir pateikti komentarų, tačiau mes juos paliksime pabaigai. Ir dabar žodį norėčiau suteikti poniai Jarmulkaitei. Tikiuosi teisingai ištariau jūsų pavardę. Pone Jarmulkaitė yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ES sanglaudos politikos skyriaus atstovė. Ji kalbės apie ESIF e indėlį į ES Baltijos jūros regiono strategiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems. Man malonu šiandieną čia būti ir pristatyti Europos, e, atsiprašau, Lietuvos, Lietuvos strategiją Aš dirbu finansų ministerijoje, kurie yra atsakinga už ES sanglaudos e, lėšas. Ir e, e, mes ir taip pat viena iš mano atsakomybės ryčių buvo padėti ES Baltijos jūros regiono strategijai būti labiau integruotai į mūsų politiką. Ir aš norėčiau savo pristatymą padalinti į dvi dalis. Pirmiausia, norėčiau su jumis pasidalinti to, kaipgi ES Baltijos jūros regiono strategija yra integruojama Lietuvos sanglaudos politika ir pristatysiu mūsų veiksmus būsimajame programavimo laikotarpyje. Ir taip pat norėčiau pristatyti mums tenkančius iššūkius ir rekomendacijas, ką būtų galima pagerinti. Uh, Šiek tiek, kad aiškiau būtų, norėčiau trumpai pristatyti nacionalinės strateginius e, dokumentus skirtus Europos e, Sąjungos e, sanglaudos fondams. Jų yra iš viso penki, kur jie jungia tris veiksmų programas skirtas sanglaudos, e, e, regionų plėtros ir e, veiksmų programą, programą kuri yra skirta ES lėšoms valdyti. 2014-2019 metų periodui rengiamės ir mūsų pasirinkimo veiksmai yra įtraukti ir mūsų nacionalinės strategijas. Ir mes e, stengiamės apvienyti įvairiausius veiksmus susijusius koordinavimu, stebėsina, vertinimu ir taip pat mes e, e, turime tam tikrą programą, kurią prisidedame, ar projektą, kuris prisideda prie um, mūsų strategijos įgyvendinimo. Ir jos dvi pagrindinės dalys yra e, strategijos horizontinių veiksmų e, įtraukimas ir įgyvendinimas, e, traukiant juos į veiksmų planą. Ir taip pat antra dalis yra tarptautinių partnerių įtraukimas į projektų įgyvendinimą. Uh, ES investicijos prisideda Lietuvoje prie visų trijų e, šios strategijos tikslų, tai yra e, jūrų aplinkos išsaugojimo, e, transporto ir energetikos sektoriaus plėtros ir gerovės didinimo, skatinant verslumą, remiant mažas vidutinės įmonės, skatinant mokslinius tyrimus ir taip toliau. Mm, Mes esame nustatę skirtingas politikos rytis Lietuvoje, kurios yra e, derinamos e, tai, apibrėžiant mūsų programos prioritetus. Tai yra energetika, transportas, naujovės. Ir šiek tiek mažiau dėmesio skiriama švietimui, e, įvairiams, įvairioms rizikoms ir e, saugumų ištikrinti. Ir šiuose, remiantis šiais prioritetais, mes atitinkamai ir apibrėžime mūsų bendradarbiavimo poreikius. Tačiau tai nereiškia, kad mes negalime e, į, program, į projektą įtraukti, pavyzdžiui, e, tokių aspektų, kurie susijęs su turizmu ar sveikatos apsauga. Mes esame numatę ir vadinamasias Baltijos jūros regiono strategijai svarbes nuostatas E, numatant lėšas, atskiras lėšas ir papildomoms, papildomoms veiksmams, skatinant bendradarbiavimą su kitomis ES valstybėmis narėmis. Ir e, taip pat e, mūsų veiksmų programa, jinai yra, nors yra susitelkusi į mūsų konkretų regioną, tačiau veiksmai gali būti įgyvendinami ir už jo ribų. Mūsų projektai gyventinančios institucijos turi galimybę e, taikyti projekto atrankos kriterijus, kurie e, nustatydami tam tikrus projekto atrankos prioritetus, kurie e, padėtų prisidėti prie strategijos įgyvendinimo, yra remiamasi penkiais rodikliais penkiais metais, e, kurie, kuriais, kuriais mes ypatingai e, pabrėžėme mūsų e, pagrindinius tos, tos strategijos prioritetus. Ir taip pat mes siekiame nustatyti, ar kiekvienas šiai programai skirtas projektas prisideda prie jos tikslų įgyvendinimo. Taip pat mūsų projekto vadovai dirba siekdami nustatyti, ar kiekvienas iš tų projektų prisideda prie e, kažkokios papildomos naudos, e, e, kur, papildomos naudos, kurios gauna Baltijos jūros regiono strategijos įvendimas. Tačiau yra ir tam tikrų iššūkių, nes tie matmenys, matai, kriterijai yra labai platus ir kartais yra sunku nustatyti, ar jie prisideda prie strategijos tinkamo įgyvendinimo. Ir, projektų vadovai, projektai gyvendinantis asmenys dažnai jiems trūksta tam tikrų žinių įgyvendinant tos projektus. 2014-2020 metų laikotarpiu mes norime pagerinti ES e, lėšų e, panaudojimo stebėsinos sistemą. Mes e, į šią sistemą esame įtraukę tam tikrą e, rodiklį, kuris padeda prisidėti prie, padeda įvertinti tos strategijos įgyvendinimo veiksmingumą. E, remiamės dviemis, dviem lygmenimis, e, kuriuos aš minėjau, kai kalbėjau apie sąlygas. Tai yra ar šios strategijos horizontalieji veiksmai yra įmanomi įgyvendinti pagal tam, remintis tam tikrais, vertinant tam tikrus, pagal tam tikrus rodiklius ir taip pat kiek yra įmanoma įtraukti ir tarptautinius partnerius. E, tai, tai mums padeda supaprastinti stebėsinos procesą, ypač lyginant su 2007-2014 e, metų laikotarpiu. Šiuo metu mes negalime pasigirti e, dideliu tarp, tarp e, regioninių, tarptautinių e, pro, regioninių projektų įgyvendinimo projektų skaičiumi, tačiau jau nemažai yra padaryta. O čia norėčiau Jums parodyti, kaip mūsų bendradarbiavimas yra skatinimas tam tikromis platformomis. Lietuva įsitraukusi į tarp regioninius tinklus. Ir e, mes, e, pavyzdžiui, bioekonomikos srityje daug darome ir e, taip pat prisidedame prie žemės ūkio srities projektų įgyvendinimo ir panašiai. Savo pristatymo pradžioje aš e, kalbėjau tam, apie tam tikrus dalykus, kurie dabar yra susijęs su to, ką jūs matote čia. Programą proje, visų projektų gyvendinimo pradžioje maždaug 27 procentai e, nuo tos pradžios beveik 27 procentai gyvendintų projektų yra, prisideda prie Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo. Tačiau e, tai yra daugiau teminio pobūdžio indėlis, o tarptautiniai, e, e, čia, čia mes nematome tarptautinių e, projektų įgyvendinimo matmens. 2,3 procentų yra projektų buvo įgyvendinta remiantis Europos trimis skirtingais, tai yra panaudojant skirtingus tris ES fondus, jų lėšas. Ir be abejo, įgyvendinus bet kokį projektą visuomet kyla ir tam tikri klausimai. Ir pirmiausia, užduodame klausimą, savo klausimą, ar yra tinkamos teis, tikrama, tinkama teisin, tinkamas teisinės pagrindas, e, teisinės aktų nuostatos, kurios padėtų e, veiksmingai gyventinti tuos projektus. Ir čia mes matome, kad susidūrėme su nemažai sunkumu. Mes e, galėtume susitelkti į tris pagrindinius probleminius punktus. Visų pirma, labai nedaug žmonių žino apie šią strategiją. Ir pastarasis Eurobarometro e, ataskaita parodė, kad e, apie 23 procentus e, respondentų žino apie šią strategiją apskritai žino apie e, makroregioninės strategijas, o apie Baltijos jūros strategiją žinančių žmonių yra dar mažiau. Ir jeigu žmonės šito nežino, tuomet jie negali ir patikėti tokių strategijų gyvendinimo nauda. Ir kaipgi būtų galima pakeisti tokią situaciją, kaip, e, kokią įtaką galėtų būti e, galima padaryti to, tai viešo, viešai nuomoniai. Ir mūsų E, patirtis, e, e, kuriant įvairius tinklus, bendradarbiavimo tinklus, rodo, kad tarptautinio bendradarbiavimo jam tenkantis didžiausias iššūkis yra teisės aktų tenkačių šiai srityje įgyvendinimo suderinamumas skirtingose valstybėse narėse. Ir galima būtų čia pateikti tretą rekomendacijų, ką būtų galima pagerinti. Visų pirmiausia, padidinti ES Baltijos jūros regiono strategijos matomumą, E, galėčiau pateikti trumpą pavyzdį. Latvijoje, e, atsiprašau, Lietuvoje sanglaudos politika yra labai sėkminga, e, mūsų piliečiai ją labai domisi. Ir pastarieji nuomonės tyrimai rodo, kad daugiau kaip 90 procentų Lietuvos gyventojų žino, kas yra sanglaudos politika. Ir 8 iš 10 respondentų sako, kad jie asmeniškai patyrė tų, tos sanglaudos politikos naudą. Taigi 14 procentų um, e, žmonių žino apie Baltijos jūros regiono strategiją ir daugiau kaip 90 procentų gyventojų žino apskritai apie sanglaudos politiką. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad mes turime didinti ir tarp, tarp nacionalinio bendradarbiavimo e, e, įvairių e, instrumentų žinomumą, mes turime įvairius, įvairias platformas, interneto tinklalapius, tačiau labai nedaug žmonių apie tai žino. Kita rekomendacija būtų e, paversti šią strategiją tiesiog neišvengiamą. Reikalavimai, kurie yra taikomi mūsų institucijoms ir e, galimiems projektų vadovams, siekiant įvertinti, ar tie projektai prisideda prie Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo, E, galėtų prisidėti prie e, e, didesnio žinomumo, vieš, viešo žinomumo, institucijų, žinomumo institucijose didinimo. Aš manau, kad judėti į priekį, nors ir lietai, yra geriau negu nejudėti iš viso. Ir karts kartėmis aš iš, susilaukiu skambučių e, iš žmonių, kurie nori informacijos apie Baltijos jūros regiono strategiją. Ir aš džiaugiuosi, tai yra irgi e, nemenkas e, progresas. Reikia taip pat ir kurti paskatas transnacionaliniam bendradarbiavimui. Reikia remtis tam tikrais konkrečiais kriterijais, atrankant to bendradarbiavimo um, to, to, to bendradarbiavimo projektus, tačiau auksinė taisyklė turėtų būti, kad tų projektų vadovai e, turėtų šventai tikėti, kad jų pastangos yra e, vertos, e, kad, kad jų tas darbas yra vertas jų pastangų, kad šie projektai yra tikrai sukuria pridėtinę vertę tarp nacionalinis bendradarbiavimas yra tokias rytis, kurioje reikia lankščių, skaidrių, aiškių taisyklių, reikia skatinti bendradarbiavimą, o ne jam kurti kažkokias kliūtis. Ir todėl komisija, kuri rengia pasiūlymus reglamentams ir vairiams teisės aktams ir taip pat e, parlamentui ir tarybai, e, kurie dalyvauja dėrybose dėl tų teisės aktų aš ir norėčiau tą rekomenduoti, labiau paprastinti, o ne apsunkinti. Taigi mes susidurėme su nemažai iššūkių, tačiau taip pat matome ir didžiulį potencialą, kuris, e, kurį įmanoma įgyvendinti, realizuoti bendradarbiaujant. Ir mums reikia apsinaudoti dabar turimomis galiomis, jeigu norime e, pokyčių. E, Jūs matote ir mano e, kontaktinius duomenis čia, šioje paskutinėje skaidrėje. Ir jeigu norite kokios nors papildomos informacijos, aš mielai galiu Jums ją suteikti. Dėkuoju. We'll the... Ačiū. Toliau išklausysim pono Felikso Moldovanų. Jis pakalbės apie Dunojaus E, strategiją, Dunojaus regiono strategiją ir perspektyvas po 2020 metų. Ponas Moldovanas e, buvo e, pirmininkavusiosios Vengrijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū, kad mane pakvietėt į šį posėdį ir ačiū už tai, kad dabar galėsiu pakalbėti apie tai, kaip Dunojaus regiono E, regiono strategija buvo įgyvendinama. Bet čia daugiau kalbėsiu apie tai, e, apie patirtį, kurią sukaupė Vengrija įgyvendindama šią strategiją. Kalbėti apie ateitį tai labai sudėtinga, net ir tokiais įprastais, normaliais laikais Na, o tie išbandymai, kurie mums tenka dabar, e, diskusijas daro dar sudėtingesnės. Čia aš kaip tik ir paminėjau keletą išbandymų, kurie dabar tenka ES. Pirmiausia, vyksta vadinamosios breksito dėrybos, kurios irgi turės poveikį sanglaudos politikai po 2020 metų. Be to, tuo prasidės e, diskusijos ir dėrybos dėl daugiametės finansavimo programos. Dabar jau vyksta diskusijos apie ES ateitį ir čia tikrai bus pateikiamas visas galimų kelių scenarius. Kartu stengiamasi apibūdinti, apibriežti makro regioninės strategijas, e, kokios jos galėtų būti ateityje. Bet kita vertus, pati tokia seniausia makroekonominė strategija yra tik aštuonerių metų. Tačiau iš tikrųjų per aštuonerius metus negalima nustatyti visų šalių prioritetų, tam reikia daugiau laiko. Kita vertus, dabar jau vėlgi bus deramasi dėl būsimosios daugiametės finansavimo programos ir aišku, į tai reikės atsižvelgti. Aš pirmiausia pradėsiu nuo to, kaip mes vertinam dabartinį Dunojų strategijos įgyvendinimo mm, situaciją. Čia galima tą pasakyti trim ne. Nėra institucijų ES, nėra teisės aktų. Aš suprantu logiką, tačiau tie trys ne pavirto dėl jų e, padėtis tokia, kad dabar atsirado nauji trys ne. Nėra politinių paskatų, nėra strategijos e, matomumo, E, nežinia kas atsako už ją, gal čia aš taip griežtai suformulavau, bet e, vėlgi nėra politinių paskatų ir tada paprastai žiūrima, e, sakoma, kad galbūt reikia kreiptis į aukščiausio lygio politikus per įvairius forumus. Na, o mūsų patirtis rodo, kad Vengrijoje e, dažnai ir nežinoma apie makro regioninės strategijas ir tai gaila, nes makro regioninės strategijos iš tikrųjų gali būti žingsnis e, pasinaudoti ES lėšomis, jas e, panaudoti veiksmingiau. Na ir dar valdymo grupės lygių ne visos e, strategijos valstybės e, atstovaujamos. Kai kurios valstybės e, aktyviai dalyvauja tokiuose valdymo grupėse, bet pastaraisiais metais tas dalyvavimas iš tikrųjų mažėjo. Ir tai problema, didelė problema, su kurią reikia spręsti, kad makro regionės strategijos e, iš, tiesiog parodytų visą savo potencialą. Na ir kaip jau sakiau, e, politinio politinės paramos nėra ar ji labai maža ir todėl makroregioninės e, strategijos priemonė, priemonės yra labai tokios švelnios, lengvos yra tokios struktūros, kurios valdo tą strategiją, kaip valdymo grupės, nacionaliniai koordinatoriai ir panašiai. Bet e, šiame kontekste labai sunku, labai sunku įrodyti, e, kad dalyvavimas tokiuose e, struktūrose gali būti naudingas. Kitas dar sunkumas. Čia galima minėti, kad e, prioritetai valstybių ir regionų mm, labai nevienodi. Sakykime, Vokietijos koks nors regionas ir, ir koks Moldovos, e, ne ES valstybės prioritetai yra e, labai skirtingi. Ir dėl to uh, labai sunku pasiekti susitarimų, kompromisų tarp tuose strategijose dalyvaujančių valstybių. Toliau, finansavimas. Dabar nėra ryšio, tiesioginio ryšio tarp makroregioninių strategijų ir konkrečių veiksmų programų Arba jei tas ryšys yra, tai jis labai m, mm, toks menkas, netiesioginis. Bet priežastis to yra ta, kad Dunojaus e, regionų strategija, dėl jos buvo deramas po to, kai veiklos programos jau buvo patvirtintos. Tad to reikėtų vengti ateityje. Dar kokios yra kliūtis įgyvendinti strategiją. Viena tokių kliūčių, kad nepasitikima e, finansavimo e, priemonėmis. Dabar visa tai apipinta labai daug biurokratijos tinklų ir dėl to finansavimas labai lėtas e, sunkiai pasiekiama pažanga, ir e, suvaržomi žmonės, kurie galėtų pasiūlyti projektų ar minčių. Ir paskutinė, paskutinis punktas, tai bendradarbiavimas tarp makroregionių strategijų yra gana ribotas. Mano ribota patirtis e, sako, kad mes iš tikrųjų galim pasimokyti vieni iš kitų, uh, pasidalyti gerosios praktikos pavyzdžiais. Nes makro regioninės strategijos dabar e, jos išėjo tokį kelią, kurį išėjo apskritai ES ir, ir joms tenka panašus ar tie patys išbandymai. Tad Aš, bet visa ver, kita vertus, ne viskas jau taip niūru, kaip aš čia m, mm, nupiešiau, yra e, potencialo susijusio su makro regioninėmis strategijomis. Vienas didžiausių iššūkių ir čia neturiu konkrečios rekomendacijos. Tai pirmiausia, kaip, e, kokias politinės paskatas būtų galima numatyti, kaip būtų galima uh, patraukti aukšto lygio politikų vaidmenį į makro regioninių e, strategijų svorį. Tik tada makro regioninės strategijas būtų galima panaudoti atsakant į ES tenkančius išbandymus. Makro regioninės strategijos galėtų būti atviresnio komunikavimo pagrindas jos gali būti panaudojamos sprendžiant e, dabartinius, e, sakykime, energetikos, infrastruktūros, integracijos, migracijos e, klausimus. Mes apie tai jau, mes tai planuojam, pavyzdžiui, čia labai svarbus energijos tiekimo uh, užtikrinimas, diversifikavimas. Kartu migracijos krizės e, kontekste makroregioninės strategijos turi potencialą. Tai gali būti irgi atsakas į tokias krizės. Bet tam, kad tos strategijos galėtų būti priemonės spręsti e, tas mano paminėtas krizės, tai reikia konkretaus strategijos veiksmų plano. Jį reikėtų permastyti. Kaip jau sakiau, sistema šita apskritai labai sudėtinga, ji turėtų būti labiau sufokusuota, sutelkta į tam tikras temas, nes tik tada mes galėsim pakeisti padėtį. Beje, kaip kad užsiminė Baltijos valstybės kolegė. Toliau. Finansavimo klausimai. Ką būtų galima pagerinti? Jau užsiminiau, kad per at, į ateinančią daugiametę finansavimo programą labai svarbu įtraukti makro regioninių strategijų finansavimą. Tai yra labai svarbu, nes be to tos strategijos nebus veiksmingos. Tad aš dabar glaučiau kalbėsiu, aišku, aš galėčiau valandų valandas apie tai kalbėti, bet dabar jau esu priverstas sutrumpinti savo pasisakymą. Ką mes Vengrijoje darom? Mes siekiam sukurti mm, veiksmų programų tam tikrą platformą. Ir ten to, to, per tą platformą galim tada aptarinėti tas veiklos programas ir apskritai siekti, kad Mak Dunojaus e, strategija būtų veiksmingesnė. Koordinavimas. Mes e, turim tokią struktūrą, E, trijų pirmininkaujančių šalių ar subjektų. Nežinau, kiek jūs žinot, bet e, mūsų e, Dunojaus regiono strategijos pirmininkavimas vyksta rotacijos principų, panašiai kaip daroma Europos Sąjungos taryboje. Tad Reikėtų gerinti komunikavimą, nes tie, kas turi gerų minčių, gerų projektų, iš tikrųjų e, būtų, reikėtų sudaryti sąlygas tokiems žmonėms, kad šie galėtų e, tiesiog pateikti savo minčių ir programų. Kartu nacionaliniams koordinatoriams reikia biudžeto lėšų. nes būna taip, kad nacionaliniai koordinatoriai tiesiog neišgali finansuoti savo keliones į makroregionės e, strategijos e, to forumo posėdžius, tad e, reikia numatyti jiems biudžetą. Kartu reikia gerinti ir administracinius pajėgumus nes ne vienoje valstybėje nacionalinio koordinatoriaus vaidmuo yra savotiškai papildomas vaidmuo šalia pagrindinio darbo. Tad e, reikia gerinti administracinius pajėgumus ir geriau paskirstyti vaidmenis. Dar turiu porą trejata minučių. Uh, ko reikėtų vengti. Europos komisija parengė labai gerą dokumentą, kuriame e, apžvelgiama makro regioninių strategijų įgyvendinimo padėtis. Reikėtų tokių patarimų, kad nereikėtų taikstyti su dabartinė padėtimi, e, kartu vengti, kad prioritetai būtų nustatomi rotavimo principu kartu, kad vėlgi būtų atsisakoma prioritetų ir kad būtų taip, kad būtų atsisakoma e, prioritetų. Mes turėtume vis dėlto prioritetinės rytis e, įtraukti į gyvendinimą. Ir paskutinė skaidrė. E, šios mūsų struktūros pirmininkavimas rotavimo principų yra geras dalykas. Mes kartu su komisija rengiam metinį forumą, kuris subūrė iki 800 suinteresuotų šalių, tad tas forumas yra naudingas ir įdomus makroregioninių strategijų kontekste. Per tą forumą galima keistis patirtimi ir gerinti pačias strategijas. Dabar per mūsų pirmininkavimo laikotarpį vienas mūsų prioritetų buvo įtraukti ne ES valstybės į makroregioninės strategijos įgyvendinimą. Tai irgi galėtų e, prisidėti prie ES plėtros ir kaiminystės politikos. Aš jau labai trumpai galiu paminėti du e, projektus, kuriuose dalyvauja mūsų kaimininės valstybės, Džoantisas, Olotvino, bet e, mes galėtume aktyviau į projektus e, strategijos įgyvendinimo įtraukti ne ES valstybės, nes tai geriau leidžia suvokti tų šalių lūkesčius, būtų galima padėti toms šalims vėliau e, stojant į Europos Sąjungą. Savo skaidrių konspektą turite, aš aišku galėčiau apie tai kalbėti daugiau, jei turite klausimų, tikrai prašom klausi, klausti ir mano koordinates rasite skaidrių konspekte. Laukiu jūsų spalio 18-19 dieną Budapešte, kur susirinks šeštasis Dunojaus regiono strategijos forumas. Ačiū. O dabar kalbės Niko Favija. Jisai mokslinio tyrimų ir žinių sklaidos skyriaus Italijos vienoje iš kompetingų institucijų, institu, ministerijų. Jis pristatys Adrijos ir Jonijos regionų strategiją ir taip pat Alpių regiono strategiją. Ji pateiks šitų strategijų valdysenos vertinimą. Ačiū. Dėkoju, kad pakvietėte mane į šį renginį. Aš pakalbėsiu apie dvi naujausias makroregioninės strategijas ir savo pristatymę pabandysiu, pristatysiu aktualius šitų strategijų mm, faktus. Aš šiek tiek pakeičiau savo pristatymą, norėjau sutaupyti keletą minučių jūsų laiko, tiesiog norėčiau patvirtinti tai, ką pasakė kolegos. Aš klausydamasis kolegų, kurie kalbėjo prieš mane, supratau, kad mes, mūsų situacija panaši ir jie išsakė pačius svarbiausius aspektus, todėl nenorėčiau kartotis, norėjau sutaupyti laiko ir tiesiog sutelkti dėmesį į kai kuriuos specifinius dalykus. Po to pristatysiu išvadas, kurios parodys, kad mūsų veiklos rezultatai galbūt kiek skiriasi nuo anksčiau kalbėjusių kolegų pristatytų strategijų rezultatų, kadangi dažniausiai esmė slypi detalėse, ypač kai kalbame apie rezultatus, dažniausiai nepastebime, kad jie yra daug geresni, negu mes patys įsivaizduojame. Aš iš tik Pritariu taip pat, kad reikia taisyklės supaprastinti, supaprastinti finansavimo e, galimybės ir taip pat e, priežiūros taisyklės. Sistemoje yra tam tikrų problemų. Taip pat aš pritariu, kad reikia stiprinti pradarbiavimą tarp partnerių, valstybių, vyriausybinio lygmens ir taip toliau, reikia išplėsti bendradarbiavimą įtraukiant politinį ir techninį lygmenius. Šitie lygmenys kol kas yra pakankamai atskirti vienas nuo kito ir taip pat labai svarbu derinti mūsų veiklą prie turimų fondų. Reikėtų turėti omenyje nacionalinės programas, regioninės programas ir taip pat tas programas, kurias kūruoja komisija. Transporto jūrų klausimai turėtų būti sistemiškai sprendžiami, siekiant konkrečių rezultatų. Kaip rezultatus įvertinti, galvodami apie tuos tris regionus, turėtume pasakyti, kad mūsų dvi strategijos yra labai jaunos, naujos. Jonijos ir Adijos regionas apima keturias valstybės narės ir keturias ne ES valstybės narės. Tai yra pakankamai sudėtingas regionas, apie kurį kalbame, kadangi jūs puikiai te žinote, kad e, dar prieš 15-17 metų vyko karo veiksmai šiame regione. Todėl mes turime galvoti ne tik tai apie makrostrategijos vaidmenį, bet ir apie tai, kokie politiniai sprendimai buvo priimti pasibaigus karui. Turite omenyje, kad tose valstybėse reikėjo e, nusistovėti taikai. Ir žinoma, labai svarbu, kad tos valstybės suvoktų, kad jos pačios atsakingos į šitą strategiją, tačiau tai buvo nelengva padaryti, kadangi e, nebuvo suprasta iš karto, kad dialogas gali padėti spręsti problemas. Žinoma, problemų išlieka ir dabar, reikia daug ką padaryti, kadangi jūs matote, kad šiame regione yra ir Kosovas, ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. Ir tai turėtų būti kitas mūsų bendradarbiavimo žingsnis. Galvojant apie valdymą, strategijos valdymą, tai turėčiau pasakyti, kad mes turime e, pirmininkavimą, kuris yra perimamas kasmet kitos valstybės, yra atitinkama valdymo struktūra, valdyba ir mes esame numatę, kad trejetas pirmininkaus, keisdamasis savo pirmininkavimą keisdamas rotacijos principu. Taip pat yra įsteigta teminė koordinavimo grupė. Ta koordinavimo grupė nustato prioritetinės programos įgyvenimo sritis ir taip pat tiesiog pasiūlo konkrečias programas skirtas įgyvendinimui. Taip pat atlieka institucinės sąrangos vertinimą. Labai svarbu tam tikrame regione, tam tikroje srityje, teritorijoje nustatyti bendrus vardiklius. Pavyzdžiui, Adrijos jūros kontekste labai svarbu uh, įvertinti, kokie bendri veiksmai yra reikalingi. Pavyzdžiui, gali būti, kad e, Italijai svarbu viena, o kitose valstybėse kita. Todėl labai svarbu koordinuoti šitos klausimus. Kokios mūsų veiklos pamokos? Labai sunku dirbti, kadangi strategija iš tikrųjų yra jauna, nauja, turėdami omenyje, kad dvi valstybės visai neseniai dar kovoja viena su kita, o dabar jos jau dalyvavo dabar bendrame e, projekte ir sėdi už vieno stalo. Taigi tai yra labai svarbu. Iš tikrųjų labai svarbu, kad šita makrostrategija strategija joje dalyvaujančios narys suprastų kaip jų pačių atsakomybės sritį. Ypač reikėtų dėmesį tai, kad ne ES valstybės narės nelabai turi lėšų, kad galėtų dalyvauti koordinaciniuose susitikimuose ir reikėtų pagalvoti apie finansavimą. pirmininkaujančių valstybių trejetas padeda sustiprinti tą vadovaujantį vaidmenį, imtis daugiau atsakomybės, tačiau tos lyderystės reikėtų imtis ir techninėme lygmenyje, ne tik tai skiriant direktorius e, rotacijos principų, tačiau vis dėlto techninės grupės reikia pripažinti vadovaujasi savo kriterijais ir galbūt nelabai yra susitelkusios į rezultatus. Taigi svarbu, kad tos grupės neturėtų būti visiškai nepriklausomos. Reikėtų užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą tarp pirmininkavimo trejeto ir tų koordinacinių grupių veiklos. Labai svarbu susijęti ir fondus, ir veiklos taisyklės, kurios yra taikomos įgyvenant konkrečią, stra... konkrečią strategiją. Tai reikštų, kad reikia susijęti nacionalinius, regioninius ir tiesioginius ES fondus. Todėl tas dialogas turėtų sustiprėti. Maničiau, komisijos vaidmuo turėtų šiek tiek mažiau vaidmens gauti, kadangi pirmininkaujančios, dalyvaujančios valstybės turi įgauti daugiau vaidmens, tačiau politinių lygmenių labai svarbu įtraukti komisijos priežiūrą, tačiau kita vertus naujosios, jaunosios valstybės šiame kontekste neturi pakankamai patirties, bet Todėl techninė komisijos koordinacinė veikla yra labai svarbus dalykas. Kitas regionas, tai yra Alpių regionas, tai yra labai įdomus regionas, trys valstybės e, dalyvaujančios šio regiono veikloje yra ES valstybės steigėjos. Taigi šitos valstybės puikiai žino, kas ir dėl ko. Tai yra naujausia makro strategija E, tačiau kita vertus e, šitie regionai visada buvo mm, e, finansiškai ir geografiškai labai solidus savarankiški regionai ir todėl labai svarbu susijęti politinius, techninius kitus aspektus ir todėl šito regiono valdymo struktūra yra pakankamai sudėtinga. Yra įkurtos ir veiksmų grupės, koordinavimo grupės, taip pat yra numatytas politinio suvamo lygmuo, tai yra generalinė asamblėja, kurioje formuluojami pagrindiniai politiniai e, makro regiono e, siekiniai, kriterijai ir šita asamblėja kaip metinis atstovavimo forumas apsiriboja tik tai politiniais, politinėmis deklaracijos ir nebūtinai tos deklaracijos susijusios, susijusios su ta valdybos veikla, su veiklos grupių veikla nors ta strategija yra pati naujausia, tad ir nelabai tikėtina apibendrinti kokius nors apčiuopamus rezultatus. Vis dėlto tai, kad buvo sukurtos tam tikros autonominės struktūros, kurios norėjo pateikinėti tiesiog atskiras politinės deklaracijas, tai nereiškia, kad buvo pasiekti kokie nors konkretus rezultatai. Regionas turėtų būti e, e, autonomiškas, dalyvaujantis programoje, tačiau kita vertus reikia galvoti apie bendrą rezultatą. dabartiniai strategijai strategija pirmiausia valstybė tiesiog norėjo e, ypatingą dėmesį savo prioritetiniams e, projektams, kuriems nebūtinai pritarė kiti e, regionai ir todėl kai kurios veiksmų koordinavimo grupės skatina įgyveninti vienus ar kitus projektus, kurie yra galbūt labiau naudingi priimtini e, draugams ir bičiuliams. Tačiau kitos grupės labai greitai suprato, kad regiono ir centriniu lygmeniu yra pakankamai daug galimybių koordinuoti veiksmus, pradant nuo vietos lygmens ir perinant prie regiono lygmens ir išgrinant idėjas ir suderintant, užtikrinant pusiausvyrą, rengiant projektus, tada jau techninių lygmenių galima uh, kalbėti su partneriais ir pateikti bendrą pasiūlymą. Žinoma, politinių lygmenių reikia daryti tą patį. Tačiau negalima politikams nurodinėti, ką jiems daryti. Jie tiesiog daro tai, ką jie nori, manydami, kad jie yra išrinkti ir atstovauja gyventojams. Kartais regiono atstovai strategijoje dalyvauja, tačiau nacionalinio lygmens atstovavimo nėra. Tiesiog e, nacionaliniu lygmeniu yra teikiamos deklaracijos, tačiau apskritai ilgainiui jokio tikslo nepasiekiama. Taigi, kokia, kaip galima būtų apibendrinti mūsų dabartinę patirtį? Aš pritariu kolegoms, tačiau kartu norėčiau pasakyti, kad yra tam tikrų skirtumų įgyvendinant mūsų strategijas. Iš tikrųjų, mes esame sukaupę labai palankios, naudingos patirties, kadangi valstybės, regionai, periferijos regionai, e, kurie apjungia kelias valstybės, gali padėti spręsti tokius bendresnius klausimus. Tiesiog e, galima e, taip bedradarbiaujant išeiti už nacionalinių reglamentavimų ES e, kompetencijų sričių ribų. Taigi makro regioninės strategijos gali padėti išspręsti reguliavimo klausimus, tiesiog neapsiriboti vien tik tai ateities užtikrinimu tiesiog gali išplėsti fondų e, panaudojimo galimybės. Tiesiog galima e, ieškoti problemų sprendimo būdų. Žemės ūkio fondai, struktūriniai fondai valstybėse narėse skirtingai yra įsisavinami, yra laikomasi skirtingų nacionalinių teisės nuostatų, pavyzdžiui, jos skiriasi Italijoje ir Slovenijoje. Ir todėl reikėtų tiesiog tas finansavimo nuostatas, taisyklės, veiklos taisyklės supaprastinti. Žinoma, tai nereiškia, kad reikėtų viską suvienodinti. Ne, tiesiog reikėtų supaprastinti taisyklės. Todėl komisijos vaidmuo yra labai svarbus, kadangi komisija vaidina labai svarbu techninį vaidmenį. Jeigu nacionalinio arba regioninio lygmens atstovas turi dalyvauti valdyboje, tai reikia užtikrinti tam tikrą politinį atstovavo lygmenį. O tai reiškia, kad labai svarbu nutiesti tą dialogo tiltą su techninėmis ir koordinavimo grupėmis. Cent centrinės valdžios ir regionų valdžios atstovavimas yra labai svarbus, tačiau reikia užtikrinti ir tų techninių grupių savarankiškumą. Valdyboje reikia nubrėžti veiklos gairias, o rezultatų pasieksime, jeigu suderinsime taisyklės institucijų e, nuostatą, supaprastinsime prastinsime finansavimą ir makro regioninėmis strategijomis įgyvendinti būtų pasitelktos regionų fondo lėšos ir kitos finansavimo galimybės, kurias numato ES teisės aktai. Taigi, makroregionės strategijas reikia skatinti, remti ir suprantant, kad makro regioninių lygmenių galima išspręsti labai daug problemų. Dunojaus regione, Baltijos jūros regione, Alpių regione, Adrijos, Jonijos, Atlanto vandenino regione yra panašių e, mm, dalykų, o jie yra e, suderinami, jeigu bus aiškios vienodos supaprastintos veiklos ir finansavimo taisyklės. Dėkoju, e, turiu ilgą norinčių užduoti klausimus kolegų sąrašą. Pratėsiu nuo pono Vuculino, kuris yra mūsų pranešėjas dėl makro regioninės strategijos įgyvendinimo. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti pas, e, pa, pa, už visas patiktas prezentacijas ir norėčiau atsiprašyti, kad e, esu kiek užkimęs. E, mano manimu, mums reikėtų sustelkti į vieną esminį punktą. Noriu padėkoti už jūsų indėlį vietoje, kurį jūs e, įnešėte savo regionuose. Ir jūs sakote, kad e, tą, tą politiką reikia toliau skatinti, tai yra makroregioninė politika. Tačiau kila klausimas, į ką sutelkti mūsų pagrindinės pastangas. Sanglaudos politika yra koncentruojama ir yra numatyti ir tam tikri biudžetai. Nuo 2018 reikia juos e, irgi numatyti, kaip bus finansuojama ta politika. Ir e, remiantis tuo, kas buvo išsakyta, reikėtų pasvarstyti, kaip remiantis e, jūsų patirtimi galėtumėte mums patarti, kaip tas strategijas skatinti vystytis toliau, kad jos išeitų už tos bandomosios fazės ir iš tos bandomosios fazės. Ir kaip e, Europa e, galėtų sustiprinti čia savo vaidmenį ir kad tos strategijos nebebūtų eksperimentinio pobūdžio. Uh, O kalbant apie finansavimą, yra akivaizdu, kad trūksta žmogiškųjų, finansinių išteklių, tai yra akivaizdu. Tačiau naudojantis sanglaudos e, priemonėmis e, iki 18 metų, kaip reikėtų toliau joms naudotis, ka, ka, ka, kaip jas taikyti po tų 18 metų. Dėl politinio politinės lyderystės. Ar mes čia kalbame apie valstybių politinių vaidmenį gyvendinant tas strategijas, ar vis dėlto reikėtų į, į šį kontekstą įtraukti regionus? Ar vis dėlto reikėtų labiau susikoncentruoti į valstybės, kad kažkas, kad, kad viskas greičiau eitų į priekį. Šiam aspektui mes ir e, savo pranešime skirsime dėmesio, nes yra svarbu išsiaiškinti, kokias priemonės galime taikyti makro, makro regioninėme lygmenyje ir kokios, kokie iššūkiai dabartinėje fazėje tenka, pažiūrėjau, Europos komisijai. Tai yra ir tam tikras Europos lankstumo klausimas. Turint omenyje, kokiamis krizėmis šiuo metu susidurėme, tai yra aplinkos saugos krizė, tai yra klimato kaitos krizė, migracijos krizė, ar makro regionai galėtų būti ta priemonė, kuri padėtų mums veikti tuos iššūkius. Toks mano pasvarstimas čia. Uh, Kitas klausimas. Kokių patarimų galėtumėte duoti jūs konkrečiai? pažvelgus į pagrindų reglamentą, makroregioninės politikos pagrindų reglamentą 2018-2020 metų, mes matome, kad iš tiesų reikia to paprastinimo, taisyklių paprastinimo, jūs e, tą minėjote. Jei aš teisingai suprantu, struktūros, valdysena, kurios minėjote, yra svarbus dalykai. Tačiau kokie dar jūsų manimų dalykai būtų svarbus, dabartinėje fazėje. Vakar mes e, šią temą kalbėjome vienoje spaudos konferencijoje ir ten taip pat buvo iškeltas paprastinimo klausimas. E, galbūt jūs galėtumėte pasakyti, kaipgi, į ką koncentruotis, e, kalbant, kalbant apie tą paprastinimą, ar į procedūras, ar į valdyseną. Uh, Mums e, juk turime stengtis, kad e, dabar ateities ataskaitos e, apie tų strategijų gyvendinimą nekartotų tų pačių faktų apie kažkokias nesėkmes ar, ar klaidas. Mums reikia apie tai galvoti ir planuojant finansus. Dėkoju. Dabar ponas Bogovič, mūsų kitas pranešėjas, prašau. E, Makroregije so zagotovo zelo pomemben instrument, e, ki kot. Makroregionai iš tiesų labai svarbi priemonė ir mes matome, kad Slovenijoje yra, tai yra taikoma veiksmingai. E, Slovenija yra trijų makroregionų dalis. Mm, tai yra Tai yra Adrijos Jonijos iniciatyva ir kitos iniciatyvos, į kurias yra įsitraukusi. Labai įdomus buvo jūsų pasisakymai, norėčiau už juos padėkoti. E, tai mus jie skatina pamastyti apie tolesnes e, mūsų iniciatyvų įgyvendimo perspektyvas. Dėl Adrijos, jų ir Jonijos e, e, regiono strategijos norėčiau šį bitą pasakyti, tai labai specifinė strategija, į kurią įsitraukusios keturios ES valstybės ir keturios ne ES šalis. Ir mes matome, kaip bendradarbiavimas vyksta tarp ES ir ne ES valstybių. E, valstybių, kurios praeitįje turėjo didelių sunkumų dėl įvykių, pavyzdžiui, Jugoslavijoje, buvusioje Jugoslavijoje 10-ame 20 amžiaus 10-metyje. Ir tai prisidėjo. Dabar jau mes matome, kad tos buvusios problemos šiek tiek e, matomos ir šiandieną jų bendradarbiavimo kontekste. Ir Tas bendradarbiavimas yra grindžiamas įvairiais aspektais - turistinis, yra, yra ir politinis ryškus aspektas. Baltijos jūros regiono e, bendradarbiavimo e, pradžia buvo sudėtingesnė ir vis dėlto, kalbant apie mano minėtą regioną, gali kilti problemų dėl finansavimo E, planuojant tas finansinės lėšas. Tačiau e, norėčiau pabrėžti, kad mes neturėtumėme užmiršti tų makro regionų programų ir e, turėtumėme tam skirti pakankamai lėšų, skirti daugiau dėmesio tam, kad ir nacionaliniai, regioniniai biudžetai būtų skirti tų makro regionų tikslų įgyvendinimui. Ir reikėtų susitelkti į projektus, kurie finansuojami iš struktūrinių investicijų fondo, EFSI, Horizontas 2020. Manau, kad taip mes sustiprinsime regiono e, tarpusavio e, tam, tam tikros anglaudos dvasę. Dėkoju. E, pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie kalbėjot ir sutinku su daugeliu minčių buvo man susidarė įspūdis po šių diskusijų. Tarsi buvo pasakyta mintis, jog tai, kas tos makro regioninės strategijos daugiau yra eksperimentiniai faziai. Bet kaip jau buvo pasakyta, sakykime, kalbant apie Baltijos jūros regiono strategiją, e, tai vėlgi galim kalbėti apie siekį su savotiškai suvesti, susintetinti Europą. Aš suprantu, tuos tris ne, kurie buvo paminėti bent porą kartų, bet tie trys neiginiai iš tikrųjų nepagristi. Reikėtų mąstyti apie štai ką, reikėtų mąstyti apie veiksmingą koordinavimo struktūrą. Aš čia dabar mastau apie, sakykime, Adrijos, Jonijos jūrų regioną, nes ten yra nemažai miestų, kuriuos domina e, regioninis bendradarbiavimas. Buvo pasakyta, kad e, tam tikros valstybės e, mažiau domisi regioninių strategijų įgyvendinimu. Bet kita vertus yra, yra konkrečių miestų, kuriuos tai domina. Toliau, kitas klausimas, kaip finansuoti strategijų įgyvendinimą. Teorinis ar teoriniai atsakai yra viena, o praktika kitokia. Mes turim jau nemažai projektų tarp Italijos ir Slovenijos, tarp Slovenijos ir Kroatijos, tarp Juotkalnyjos. Uh, E, ir Kroatijos ir panašiai. Visa tai yra gerai, bet galbūt būtų galima ieškoti tokio sprendimo, kuriuo galėtume pakeisti padėtį. Mes e, įgyvendinom jau ne vieną projektą E, kainuojanti dešimtis milijonų eurų. Aišku, ne viskas buvo daroma veiksmingai, bet tai nereiškia, e, buvo aišku ir klaidų, bet tai nereiškia, kad reikėtų e, nutraukti veiklą, sakykime, dvišalės programas. Reikėtų sukurti finansavimo tam tikrą pagrindą, nustatant pirmiausia prioritetus ir nustatant prioritetus, kad dalyvautų projektuose, e, strategijose dalyvaujančioms e, valstybėms. Nes tik tokiu būdu mes galėtume atsakyti į mūsų piliečių lūkesčius. Aš pats esu parengęs laišką komisijos e, nariai Kretų, kuriame atkreipiau dėmesį į tai, kad nemažai miestų, mokslo tyrimo įstaigų, centrų Adrijos Jonijos jūrų regione domisi e, strategijos įgyvendinimu ir regioniniu bendradarbiavimu. Tad mes iš tikrųjų turėtume išeiti iš tos vadinamosios bandomosios fazės ir imtis konkrečių veiksmų, nes to iš mūsų tikisi mūsų piliečiai. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui. Tai, ką šiandieną pasakė mūsų ekspertai, rodo, kad jie iš tiesų turi didelės patirties ir e, tai padeda mums e, iš, konstatuoti, kaip ir sakė panas Kasodino, kad mums reikia daryti išvadas iš gautos patirties, e, pasimokyti iš to, ką patyrėme. Reikia pasiaiškinti, kaip veiksmingiau dirbti, kaip piliečiai galėtų gauti daugiau naudos iš tų programų gyvendinimo rezultatų. Aš sutinku su tuo, ką pasakė pirmasis ekspertas. Mes nekalbame apie bendradarbiavimą tarp ES valstybių narių ar bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, kurios norėtų galbūt įstoti į Europos Sąjungą. Mes kalbame apie bendrus projektus ir galimybės ir privalumus, naudą. Tų regionų dydis, mastas mums padeda dirbti veiksmingiau Būtent tas dydis yra e, čia svarbus elementas, nes jeigu dirbtume po vieną, pavieniui, tokių rezultatų nepasiektume. Tai reiškia, kad mums reikia kitokio požiūrio. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad turime du makro regionus, kurie jau turi nemažos patirties, tai yra Adrijos jūros regionas ir Dunojaus regionas. Ir taip pat yra dar du makroregionai, kurie nėra taip toli pažengę, nes jie pradėjo savo darbą vėliau. Taip pat turime regioną, kuris, į kurį įsijungus ir mano šalis. Čia e, bendradarbiavime dalyvauja keturios ne ES valstybės, kuriuose, e, tarp kurių prieš keltą metų dar vyko karas. Tad aš manau, kad e, pagrindinis mūsų siekis e, e, planuojant lėšas tokiems projektams yra tokių projektų stiprinimas. Negalime sauliaisti, kad Briuselio technokratai konstatuotų, jog nėra lėšų, yra viskas pernelyg sudėtinga ir dėl to tie regionai negaus finansavimo. Ne, e, tiems regionams reikia finansavimo. Kitas dalykas. Pradedamas, prasideda diskusijos apie politiką po 2020 metų ir jos įgyvendinimą po 2020 metų finansavimas neturėtų būti mažinamas tiems regionams, tuo laikotarpiu. Reikia už jį kovoti. Aš kalbu apie struktūrinių fondų lėšas, taip pat e, horizontas 2020 e, programos lėšas. Šiomis lėšomis turime remti atitinkamas politikos rytis, kad pasiektume aiškių, teigiamų rezultatų duodančių, duodančių naudos mūsų piliečiams ir regionams. Ir nekarta čia buvo minima, kad reikia paprastinimo ir didesnio atskirų žingsnių akcentavimo, kad politinių lygmenių valstybės narės ir patys piliečiai būtų įsitikinę tokių e, programų naudą. Tačiau dėja ne visuomet taip yra. Negalime teikti, kad e, politi... dėja negalime konstatuoti, kad politikai e, besąlygiškai remia šią politiką. Be to dažnai e, tas, tas, taip, tikri politiniai sprendimai yra grindžia, ne, ne, nėra grindžiami techniniais rezultatais ir tai kelia problemų. Mums reikia akcentuoti tarp institucinį bendradarbiavimą šiuose regionuose. Pavyzdžiui, Adrijos ir Jonijos jūrų regionas. Italijos ekspertas sakė, jog ten yra daug lobistų. Tačiau ne, mes neturėtumėme stengtis jų kažkuo pakeisti. Mums reikia dirbti atsargiai, veikti atsargiai. Savo pranešime turėtumėme pabrėžti, kad tokių regi šių regionų politiką reikia remti instituciškai, o ne uh, dalyvaujant lobistams ar kažkokiems valsty, kažkokiams valstybių ambicijoms. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća, poštovane kolegice i kolege. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. makroregioninės strategijos yra labai svarbios ūkio augimui ES, kaip jau sakė kolega Jakovčičius. Yra dabar tendencija e, riboti labiau tas strategijas, e, nes dabar kalbama apie savotišką eksperimentinį laikotarpį, apie finansavimo trikdžius. Kai kas sakė, kad e, veik, veik, veiksmų programos ne visada būna suderintos su makro regioninėmis strategijomis, kad e, makro regioninės strategijos nėra įgavusios pakankamo svorio e, diskusijos ES lygių. Kartai dažnai kalbama apie, sakykime, regioninį požiūrį, O ES komisija, kuri e, kuri dažnai imasi e, vienos ar kitos e, srities politikos iniciatyvos, negrindžia tų iniciatyvų regioninėmis politikomis ar makro regioninėmis strategijomis. Tad e, makro regionai turėtų būti stiprinami. Ir reikėtų užtikrinti tinkamą finansavimą. Kitas svarbus aspektas yra geresnis valdymas. Nes e, iki šiol tas tokių strategijų gyvendinimo valdymas vėlgi daugiau eksperimentinio pobūdžio, savanoriško pobūdžio, bet kita vertus į tą reikėtų žvelgti rimčiau, reikėtų susitarti pirmiausia dėl strateginių prioritetų, bet tam reikėtų sukurti tam tikrą struktūrą, kuri profesionaliau e, valdytų įgyvendinimą. Dar svarbus yra ryšys tarp įvairių sričių politikos, transporto, energetikos. Tad makroregioninės strategijos, makroregionai šiame kontekste labai svarbus ir todėl reikėtų gerinti makroregionų ir makroregioninių strategijų įgyvendinimo valdymą. Ačiū, ponė Damato. Aš norėčiau būti realistė. Suprantu, kad reikia remti šias programas e, finansiškai, tačiau turime likti realistais. Mes žinome, kad e, biudžetai yra karpami tiek sanglaudos politikoje, taip ir bendroje e, regionų plėtros politikoje. Mes negalime būtinai bus ir tikėtis, kad makro regionai bus finansuojami labiau ar daugiau. Parlamentas turėtų remti savo poziciją konkrečiomis detaliomis, konkrečiais de, detaliais duomenimis apie šios regionus, kaip jie vystėsi, kokie yra užimtumo rodikliai ir taip toliau. Dėkoju. Dėkuoju, poniai Damato. Dabar ponas Nilsen. Labai ačiū. Labai gerai, kad vyksta šios diskusijos, kad aptarinėjom makro regioninės strategijas. Mes turėtume nuolat vertinti, e, kaip būtų galima jas gerinti ar keisti. Mano patirtis, kurią esu sukaupęs Švedijoje, turiu galvoje e, Baltijos jūros regioną, tai aš labai aktyviai dirbau, kai buvo e, pradėta dirbti su Baltijos jūros regionu. Ir tai, kas buvo pasakyta, E, iš tikrųjų e, iš tikrųjų teisinga, nes dabar e, padėtis tokia, kad tarsi nėra konkrečių atsakingų subjektų. Komisija sako, kad paprastai valstybės narės atsako už makro regionus strategijų įgyvendinimą, kartu valstybės narės vėl kitaip. Bet regionai iš tikrųjų aktyvūs ir dabar vėl yra pastangų sukurti bendrą sinergijos e, po, e, efektą tarp makro regionų ir regionų. Reikėtų e, šiaip jau pirmiausia suvokti ar mąstyti, kokį vaidmenį makro regionai uh, galėtų e, vaidinti. Čia ne tai, kad mes turėtume kurti kažkokias sąjungas ES e, rėmuose. Bet kalbant apie makro regionus, du dalykai labai svarbus. Tai e, didinti, gerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir apsiriboti tomis sritimis, e, kuriuose valstybės narės tarė šiaip jau svarbiausią žodį, turiu galvoje aplinkosaugos e, sritį ir panašias. Tad e, apie tas, tas sritis reikėtų nurodyti, kur valstybės narės turi kompetenciją. Tad kalbama apie vėlgi kelių lygių nacionalinio, uh, regioninio lygio bendradarbiavimą. Sanglaudos politikoje yra priemonių, kuriomis galima skatinti tokį bendradarbiavimą. Nes juk 5 procentai regioninių fondų lėšų paprastai numatoma makro regioninių strategijų įgyvendinimui. Čia kalbama, apie, kalbama ne apie naujas kažkokias lėšas, bet tas lėšas, kurios jau numatytos įvairiuose struktūriniuose fonduose. Tad nemaža suma yra numatoma ar turėtų būti atidedama makro regioninių strategijų įgyvendinimui. Bet čia vėlgi, manyčiau, toks turėtų būti uh, ilgalaikis tikslas. Ir makro regionų mm, tikslas, makro regionų, kuriuos mes sukūrėm. Tad mes turėtume vėlgi mąstyti iš ilgalaikės perspektyvos ir apie taikesnį pasauliu, taikesnę Europą. Labai ačiū, ponas Pirinski. <clears throat> Ačiū. Ponas Pirinski, norėčiau pateikti klausimą prelegentams ir kolegoms. Šiuo metu, kai aptarinėjama daugiametė finansavimo programa, ir buvo pasakyta, kad daugiau darbų teks nuveikti turint mažiau išteklių, tai tokiom aplinkybėm vienas svarbiausių išbandymų makro regionams yra toks, kad jie turėtų prisidėti prie geresnės vertės sukūrimo. Tad makro regionai galėtų sukurti didesnę vertę kartu prisidedami prie bendrų ES tikslų, tokių kaip ūkio augimo, melinosios ekonomikos, žaliosios ekonomikos, geresnio užimtumo, kitų dalykų. Nes makro regionai turi nemažai E, išteklių potencialo, tas potencialas ne iki galo panaudotas. Nemažai kolegų paminėjo suinteresuotų šalių e, susitikimus, forumus, kurie sutelkė e, kelis šimtus, septynis, aštuonis šimtus dalyvių. Juose dalyvaujantys žmonės E, praktiškai mąstantys žmonės, verslo atstovai, įvairių organizacijų atstovai. Tad jeigu jų e, mintis būtų galima kažkaip susintetinti, tai tada būtų galima pasiekti tikslą, kurį vardėjo ponas Nilsen. Pasiekti tam tikrą procentą struktūrinių fondų lėšų, kurios būtų konkrečiai numatytos uh, makro regionams, jų strategijų įgyvendinimui. Ir šiame kontekste labai didelis vaidmuo tenka komisijai ir kartu patiems makro regionams. Aišku, yra tokių klausimų kaip e, valdymo, supaprastinimo, bet čia didžiausias prioritet, didžiausias išbandymas tai mm, strateginių prioritetų mm, nustatymas įtraukiant įvairius subjektus. Ačiū, ponas Ropė, žodis jums. Pirmininkė, gerbėmi kolegos, iš tikrųjų su malonumu paklausiau pranešėjų prisistatymo, pateikimo informacijos ir, e, na, sakykime, problemų, su kuria susidarėme įgyvendinant e, makroregionų strategijas. strategijas Na, pasakysiu turbūt, e, kad e, tai nėra labai toks e, kasdienis klausimas, kurį mes turbūt visi labai gerai žinotumėm, bet manau, kad iš tikrųjų ši, šis, ši strategija arba šios programos yra reikalingos ir žinoma, mums reikia siekti, kad jų efektyvumas būtų galimai didžiausias. Na, iš tikrųjų buvo malonu išgirsti Lietuvos prisistatymą, pristatymą ir Lietuvos patirtį ir problemas, su kuriomis susidurėma. Ir e, tikrai džiugu, kad Baltijos regionas yra kaip e, geras pavyzdys e, makroregioninio <clears throat> strategijų vykdymo srityje. Bet ir tai girdisi, kad mažas žinomumas, labai, na, sakykime, girdėjosi, kad laikui bėgant dalyvavimas mažėja ir kitose regionuose. Tai rodo turbūt, kad kažkas tai nėra labai gerai su pasirinktais galbūt tikslais prioritetais ir iš tikrųjų turbūt reikia e, apie tai daugiau diskutuoti e, visais lygiais, ne tik tai e, europiniu ir nacionaliniu lygiu, bet ir labai svarbu diskutuoti turbūt vietinių lygių, regioninių lygių, partnerių lygių, kad atrinkti tas svarbiausias idėjas, kuriuose galima pasiekti didžiausią pažangą, kada dirbi ne atskirai, o dirbi kartu. Nes didelius darbus, rimtus darbus paprastai e, žmonės dirba kartu, talkose ir labai daug pasiekė. Ir e, iš tikrųjų mano manimu, kad e, aš mažai girdėjau apie tai kalbant, bet manau, kad klimato kaitos, e, e sakykime, reikalai, klimato kaitos priemonės tikrai būtų labai geras ir svarbus prioritetas makroregioninio bendradarbiavimo, sakykime, imam Baltijos jūros regiono klausimus prie transporto reikalų, prie energetikos reikalų. E, iš tikrųjų tai yra e, plačiai apimanti ir atskiros šalis yra labai daug pasiekusios e, energetikos rytyje ir klimato, sakykime, kaita kartu sus, sus, susijungia. Tai iš tikrųjų manau, kad, e, e na, sakykime, šitie klausimai reikia ateityje e, reiškia ieškoti sprendimų. Na ir e, e, dabar vyksta supaprastinimo, sakykime, tiek, kiek galima buvo jo pasiekti omnibuso programą. Aš nežinau, gal kažkas tai yra įtraukta ir šitoje srityje ir galbūt ir jūs laukėt, e, reiškia, sprendimą ir tikrai norėtųsi, kad omnibuso e, reglamentas, na, kiek įmanoma greičiau užsibaigtų ir kad mes e, tuos, sakykime, lūkesčius, kurie yra sudėti įvairiose srityse, tame tarp ir sanglaudos srityje, būtų greičiau realizuoti ir žinotumėm, ką turim ir ko paskui siekti jau po 20 metų. Aišku, kaip ir buvo kalba, labai svarbus klausimas e, po 20-ųjų, breksito reikalai ir iš tikrųjų, kiek mes sugebėsim visi kartu E, reiškia, e, matydami e, prioritetų svarbumą, atlaikyti tai, kad kiek, saky, proporcingai na, sumažės finansavimas. Ir lygiai taip pat su paprastinimo klausimu, manau, kad turėtų ne vien tik tai europiniu lygiu vykti, bet ir nacionaliniu lygiu. Kartais e, atskirose programuose nacionaliniu lygiu atsiranda įvairių pasiūlymų, apribojimų ir taip toliau. Tai irgi lygiagrečiai turėtų būti apie tai galvojama ir bendrai e, juk, sakykime, paramos gavėjų netiek svarbu, kas tuos apribojimus sudėjo, svarbu, kokie jie apribojimai yra ir ar jie reikalingi ir jie pasiekė savo tikslus. Ačiū. Thank you, Ms. Tomasic. Pona, ponia Tomašič, labai ačiū, ačiū už pasisakymus. Aš pati esu iš Kroatijos ir ypač e, už tai labai dėmiai klausiausi apie strategijos skirtos Adrijos ir Jonijos jūrų regionų įgyvendinimui. Aš e, šiaip jau e, štai ką noriu pasakyti. E, šito regiono vienas didžiausių, didžiausių išbandymų tai administracinių pajėgumų trūkumas dėl jų strategija mm, nepakankamai įgyvendinama. Todėl aš turiu klausimą komisijos atstovui, kaip būtų galima pagerinti administracinius pajėgumus, kaip būtų galima, kokių ir iš kur būtų galima numatyti lėšų, kuriomis būtų galima sustiprinti administracinius pajėgumus. Be to, vėlgi labai svarbu ir e, piliečių bendradarbiavimas, tad kokiu būdu būtų galima jį paskatinti. Ačiū. Thank you very much, Madam Chair. First of all, I would like to... Pone Spirakė, ačiū ponė pirmininkė. Taip, mes turbūt visi sutinkam, kad regioninės e, strategijos turėtų būti įgyvendinamos ir toliau. Tačiau klausimas Kaip tą padaryti? Jau apie tai užsiminė prieš mane kalbėjęs kolega. Aš pati du kartus dalyvavau tuose forumuose. Pirmiausia, kaip, ką būt dėl finansavimo makro regionuose. Mes turėtume vėlgi laikytis e, tam tikrų principų, bet čia neturėtume kalbėti apie naujas finansavimo priemonės. Aišku, aš sutinku su prieš mane kalbėjusiu kolega, kad reikėtų prašyti lėšų administraciniams uh, pajėgumams e, didinti. Toliau kitas klausimas - makro regionų patrauklumas. Ar jie pakankamai patrauklus? Aš atsakyčiau neigiamai. Makro regionai nėra pakankamai patrauklus ir norėčiau tame kontekste paklausti, įgyvendinimo, įgyvendinimo ataskaita. Labai svarbu žinoti, kaip įgyvendinamos makro regioninės strategijos. Būtų labai gerai, kad tokias ataskaitas apie tai renktų ne, nebūtinai mes, bet, e, bet e, sakykime, strategijų įgyvendintojai. Mes norėtume konkrečių duomenų turėti apie tai, kiek kas dalyvavo tų strategijų įgyvendinime ir kokie rezultatai pasiekti. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju ekspertams, kurie pristatė makroregioninių strategijų gyvenimo rezultatus. Prieš aštuonerius metus Man teko pirmoji užduotis šiame parlamente būti šešėlinių pranešėjų apibendrinant Baltijos jūros regiono strategiją. Dabar praėjus aštuoniems metams, galvojant apie tos strategijos pradžią ir dabartinė situacija akivaizdu, kad nelabai pasistumėta į priekį. Anksčiau šita strategija numatė tam tikrą temą, kuri susijusi su visomis dalyvaujančiomis valstybėmis ir tos visos valstybės atsižvelgdamos į to regiono atitinkamo lygmens struktūras įgyvendinti tam tikros temos programo. Pradžioje buvo ypatingas dėmesį, kreipiamas dėmesį į aplinką, kaip ES vidaus e, jūros e, aplinką, turint omenyje sudėtingus kaimynus, turint e, omenyje tą didžiulę Baltijos jūros taršą. Ir buvo taip pat siekiama pagerinti situaciją atsižvelgiant į tai, kad Baltijos jūroje buvo labai intensyva laivininkystė ir Dunojos strategija įgyvendinant iš pradžių buvo manoma Dunojų paversti tą labai svarbę ekonominę e, transporto šaka. Tiesiog kai kurias Vokietijos žemės ir Baltanų regiono žemės susijęti būtent Dunojaus upe. Bal, Rumunija, Moldavija turėjo tapti bendra ekonominė zona. Tame regione esančios ir į regionų strategiją apsijungusios valstybės turėtų prisijimti savo kiekvieną šitą bendrą uždavinį kaip e, e, savą. Ir tai yra tokių tarptautinio bendradarbiavimo programų pagrindinis tikslas. Vietoj to mes matome, kad tos valstybės, kuriuose yra įgyvenamas makroekonominis bendradarbiavimas tiesiog nukreipia dėmesį į kitus aspektus bendradarbiaudamos regionuose. Pavyzdžiui, Lenkijoje yra siekiama sukurti regioną, kuris apjungtų Baltijos jūrą, Juodą jūrą e, ir Adrijos jūrą ir sukurti kažkokį politinį, galbūt ne visai politinį tvarinį, bent jau siekti politinio bendradarbiavimo šiame regione. Višegrado valstybės nuolat e, susitinka, bendradarbiauja politinių lygmenių, o štai šiandien skaitau štai kokią žinutę. ES šešiose valstybėse kandidatėse vakarų Balkanuose mm, suteiks papildomą postumį, kad būtų uh, E, įgyvendinami transporto ir energetikos projektai Triesto susitikime Albanijos, Bosnijos Hercegovinos, e, Kosovo, e, Serbijos atstovai susitiks su ES atstovais. Taigi mes dabar kalbame apie Dunojaus makro regioną jo tikslai turėtų būti lygiai ir tie patys, o kodėl atsirado šita nauja iniciatyva, ar kas nors yra derinama apskritai regionų ir politinių lygmenių, kas ką daro, ar mes žinome, kaip pasiskirstoma uždaviniais ir iš šio pokalbio galima padaryti išvadą, kuri yra visiškai akivaizdi. Dėkuoju. Iš tikrųjų, buvo įdomios, ilgos diskusijos. Dabar Mūsų svečiams tenka labai didžiulis uždavinys, kadangi jiems skirsiu dvi minutės atsakyti į klausimus ir išsakyti savo nuomonę, nors klausimų buvo daugybė. Kas pradės? Gerai, aš pralaušiu ledus. Dvi minutės, dvi minutės norėčiau paminėti penkis dalykus. Nėra ko baimintis dėl eksperimentinio tos veiklos pobūdžio. Tai yra tam tikras bandymas, tam tikras testas. Viena strategija yra visiškai paauglystės amžiaus, čia nieko baisaus. Kitas dalykas, Euros makro regionų strategijos neturėtų skaidyti ES, jos turi skatinti ES strategijas, padėti Europai gyveninti globalią politiką konkrečioje teritorijoje ir konkrečiame lankščiame kontekste. Žinoma, plėtros politika galbūt susisieja, tačiau šitas formatas yra skirtingas ir todėl čia iškyla tam tikrų abejonių. Tokia yra realybė šiandien ir neturėtume tikėtis iš regionų sulaukti ko nors daugiau negu ES sugeba nuveikti. Dėl finansavimo reikia pasakyti visiškai aiškiai, kad yra du variantai. Pirmiausia, yra siekiama sumažinti lėšas, apkarpyti jas, taigi jų daugiau nebus. Tad ir šitos strategijos turi būti palaipsniui įdėgiamos į nacionalinės ir ES programas, kadangi reikia galvoti apie tam tikrą finansavimo lygmenį, buvo paminėti 5-10 procentų kaip tam tikrą finansavimo voką. Kitas dalykas - klasikinės tarptautinės programos, Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo programa ir taip toliau. Iš tikrųjų labai svarbu makro regionų strategijas ne e, skaidyti į labai smulkės programėlės. Ketvirtas aspektas šitos strategijos turi būti strateginio pobūdžio. Iš tikrųjų, mes turime tokių strategijų, kuriuose tikslų yra per daug. Todėl labai svarbu e, išgyninti tokias iniciatyvas, kurios yra svarbios ne tik tai valstybėms, bet visam regionui. Kitas dalykas - parlamento stebėjimo priežiūros galios. Labai svarbu Europos parlamentui susisiekti su nacionaliniais parlamentais, kadangi nacionalinio parlamento lygmenių yra paprasčiau stebėti strategijų gyvenimą. Taigi, jums tas yra įveikimas dalykas atsakyti klausimus. Aš taip pat paminėsiu penkis aspektus. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo finansavimo. Diskusijose dažnai kartojama, kad nepakanka finansavimo. Aš ko gero pasakyčiau, kad taip nėra. Tiesiog mums reikia koordinuoti sanglodos politikos finansavimo horizontas 20, LIFE programus, lėšas FCI. Connecting Europe Facility yra tiek daug finansinių išteklių, reikia tiesiog sugebėti juos koordinuoti. Sėdėdama lėktuve, aš galvoju, kaip galėtume geriau koordinuoti savo veiksmus ir finansavimą. Ir pagalvoju štai ką. galbūt e, reikėtų galvoti apie tam tikrą naują biudžetą. E, bendrą biudžetą tokiam tarptautiniam regionų bendradarbiavimui. Tiesiog nereikia pasitikėti tik tai sanglaudos politikos perspektyvomis. Dabar visi sako, kad sanglaudos politika yra didžiausia, e, didžiausia finansavimą teikianti ES politika ir kad ES regionų politikos, taip pat finansuojamas iš sąjungos politikos lėšų. Tačiau reikia suvokti tuos iššūkius, e, kurie tenka mums, tai migracijos krizė, breksitas. Ir todėl manyčiau, kad mes turėtume susijęti finansinius išteklius, kurie yra prieinami ir kuo geriausiu koordinuoti juos. Aš pati galvojau, kad esu geresnė įgyvenintoja negu kalbėtoja. Ir nors ypatingai vertinu politikos, vis dėlto galvoju, kad geriausias politikų darbas būtų kalbėti apie strategijas ir padėti tam strategijams tapti matomoms. Tačiau kita vertus reikia didinti gebėjimus ir sugebėjimus tų, kurie šitas strategijas įgyvendina. Todėl, manyčiau, Reikia gerinti mūsų institucijų įgyvendinimo struktūrų gebėjimus, tų struktūrų, kurios įgyvendina strategijas gebėjimus, pavyzdžiui, projektų valdytojų gebėjimus. Nekarta buvo minėtas ES ir valstybių narių regionų vaidmuo. Dabar matau, kad vyksta kažkoks tai žaidimėlis, tiesiog primetant atsakomybę vieni kitiems. Aš manyčiau, kad ES komisijos vaidmuo turi būti ir toliau pakankamai rimtas, griežtas, kadangi tų makroregioninių strategijų gyveninimas remiasi sudėtinga sistema, skirtingomis taisyklėmis, procedūromis, įsitraukiant įvairiausioms institucijoms, suinteresuotoms šalims. Todėl Manyčiau, kad komisijos vaidmuo galėtų būti mažinamas tik tai tokiu atveju, kai vyksta tarptautinio bendradarbiavimo projektas, kurio nereikėtų mums patiems kaip nors skatinti, skubinti. Dar turėčiau paminėti vieną dalyką. Buvo daug pasakyta apie trijų ne principą geras principas, tačiau, manyčiau, ateityje reikėtų permastyti šitą principą, kadangi jeigu norime geriau koordinuoti šitas makroregionų strategijas, tai ko gero reikės tą padaryti. Kitaip nepasieksime geresnių rezultatų. Ačiū. Žodis Jums. Aš 36 punktus noriu perskaityti iš kaito, labai, labai greitai. Keturius aspektus taip pat paminėsiu labai trumpai. Šiandien buvo išsakyta nuomonė, kad reikia makroregioninių strategijų pritinę vertę reikėtų įvertinti. Tai bus nelabai lengva padaryti, tačiau man atrodo, kad šita strategija turėtų būti pagrįsta projektais, kurie tiesiog atsilieps į vietos iššūkius Solid vyno tarp Ukrainos ir Rumunijos buvo įgyvenamas projektas. River, is, uh... Tis, tisos upės krantai buvo išplauti ir tiesiog buvo greunamas visas uh, upės visą pakrantę ir todėl buvo imtasi šios problemos ir dabar šiuo metu yra uh, siekiama parengti projektą, kurio bus išspręsta šitas klausimas. Dunojaus regiono problemos, pavyzdžiui, nebūtų iškilusios, jeigu būtų gyventas tas projektas, kurį aš paminėjau. Taigi, sėkmingų projektų buvo ir bus ateityje. Šitos strategijos yra naujas reiškinys, visi pripažino ir visi sutinka su tuo. Būtent dėl to, kad mes dar nesukupėme pakankamai daug patirties, komisija ir Bruselis apskritai neturėtų nuleisti rankų, nekoordinuoti, mums reikalinga parama, mums reikalinga koordinavimas, kad strategijos būtų veiksmingos ir iš tikrųjų nieko nepavyks pasiekti be komisijos, be Briuselio institucijų paramos. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad bendradarbiavimas įgyvendinant makro regionų strategijas turi būti stiprinamas. Spalio 18-19 dieną vyksiančiame renginyje mes numatėme sesijas, kuriuose ir kalbėsime apie šito bendradarbiavimo stiprinimą. Taip pat mes raginame ir komisijos atstovus ir tikimės atviro konkretaus dialogo apie tolesnius žingsnius. Ir galiausiai gaminės jums. Buvo pateikti penki e, klausimai, aš pateiksiu penkis atsakymus. Finansiniai finansavimo finansiniai rėmai. Sanglodos politika yra iš tikrųjų ta pagrindinė nauda ES mastu kurianti politika. Dėl to abejoti nereikia. Kitas e, e, žmogiškieji ištekliai, žmonės, kurie dalyvauja įgyveninant šitas strategijos. Atstovas iš Kroatijos kalbėjo, kad e, labai svarbu sustiprinti techninius gebėjimus tam tikrose valstybėse, ypač naujose valstybėse narėse, ypač ne valstybėse karėse. Tie gebėjimai turi būti stiprinami kokios paskaitos ir kaip užtikrinti lyderystę, ar reikia sutelkti dėmesį į centrinę vyriausybę ar regionų vyriausybę. Svarbiausia užtikrinti pusiausvyrą, kadangi makro regionų strategijos turėtų padaryti ES e, labiau mm, sanglaudos turinčią struktūrą, o ne uh, skaidyti. Taigi labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą taptų nacionalinių interesų ir tiesiog ieškoti tos pusiausvyros kiekvienu atskiru atveju. Aš kalbėjau apie UCR patirtį, kiekvienas turi kitokios patirties ir pateiks, žinoma, kitokią atsakymą ir kalbės apie skirtingą makro regionų strategiją. Aš tiesiog sakau, kad pusiausvės užtikrinimas yra svarbiausias dalykas. Centrinės vyriausybės dalyvavimas bent jau techninių koordinavimo grupių lygmenių yra labai svarbus. Makro regionų strategijos ir ES yra svarba priemonė spręsti strateginius klausimus, dėl to abejoti netenka. Todėl savo pasisakymę aš kalbėjau, kad tai yra labai svarbu, tačiau kiekvienu atveju reikalingas skirtingas sprendimas. Sanglodos politika jau užsakiau, kokia svarbi, suprastyti, suprastinti procedūras ar valdybą. Aš manau, kad procedūros, procesai turėtų būti supaprastinti. Tačiau kartais makro regiono e, vadovybė, e, valdžios struktūros turi pačios nuspręsti, kokiamis taisyklėmis e, vadovautis. One person said uh, I, I, from the floor came. Uh, Vienas iš parlamentarų klausė, Ar gyventojai žino, ką nors apie makroregioninės strategijas? Tiesiog paklauskite savo regiono e, piliečių, kadangi labai nesvarbu, kokiame lygmenyje iškoti atsakymą, regiono ar makroregiono lygmenio. Ačiū, ačiū Jums už labai įdomus pranešimus, už įdomią diskusiją. Dėkoju komisijos atstovui, kuris taip pat, žinau, yra salėje tačiau aš suteiksiu komisijos atstovui žodį, kai mes aptarinėsime įgyvendinimo ataskaitą. Taigi dėkoju visiems. Mes šiek tiek vėluojame, kaip įprasta. Ir dabar aptarsime kitą darbo tvarkės klausimą. Tai yra parlamento pozicijos rengimas kitai finansiniai programai Daregvon biudžeto komisijos atstovas išsakys savo e, nuomonę, o po to suteiksiu galimybę pasakyti šešėliniams pranešėjams. Pakeitimai gali būti teikiami iki rugsėjo ketvirtosios dienos. Mes turime palaukti pagrindinio komiteto, biudžeto komiteto e, nuomonės, biudžeto komiteto atstovas taip pat yra čia, taigi ponas Von, žodis jums. Yeah, uh, you, Chair. I, I like you. Can I, I welcome the fact that uh, Jan is here to, to listen to our, our debate. Ačiū, pirmininkė, labai gerai, kad uh, Janas Olbrichtas atvyko ir klausysis mūsų diskusijų. Uh, Tik tai prieš porą savaičių čia komitete mes pasikeitėm nuomonėmis e, apie naują daugiametę finansinę programą ir buvo kalbėta apie tokius keturis mūsų komiteto svarbiausius klausimus. Pavyzdžiui, kad mes turėtume siekti, kad po 2020 metų sanklaudos politika turėtų būti tinkamai finansavimą finansuojama, tai bus sunku pasiekti, nes biudžeto lėšų nebus daug, bet mes turėtume siekti, kad ji būtų tinkamai finansuojama, nes sanglaudos politika yra svarbiausias e, investicijų instrumentas ES. Kartu kita mm, buvo pasakyta mintis, kad reikėtų daugiau kalbėti apie sanglaudos politikos duodamą naudą nes dažnai, sakykime, nežinoma, kas yra galutiniai lėšų gavėjai, taip yra jungtinėje karalystėje. Ir aišku, biudžeto kontrolinės komitetas, biudžeto komitetas, e, kar... pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Ponios ir ponai, tie, kas nedalyvauja diskusijose apie daugiametės finansavimo programos ateitį, prašom išeiti iš salės. Pone Ropė. Labai ačiū. Ačiū, pirmininkė, nes juk iš tikrųjų šiuo metu vyksta tik vienas posėdis, o ne du, trys vienu metu. Tad, kaip jau sakiau, kad reikėtų siekti geresnės anglūdos politikos, geresnį regimumą. Bet tu svarbu, kad mm, finansavimas būtų orientuojamas į subsidijas, į dotacijas, o nebūtų su, mm, kaip ištisai finansavimo priemonė. Be to, e, mes pasisakom už tai, kad būtų laikomasi 5 plus 5, 5 plus 5 metų e, modelio daugiametės finansavimo programos rėmose. Tai galėtų būti kompromisas tas penkeri plus penkeri metai. Be to mes pasisakom už geresnį sinergijos efektą tarp įvairių fondų lėšų, nes jų panaudojimas turėtų duotų geresnių rezultatų. Tad tokius punktus aš išdėščiau nuomonės projekte. Na ir jūs turite tekstą prieš save kolegos, e, aišku, kiti kolegos e, irgi išsakė minčių, aš pasistengiau, rengdamas nuomonės projektą, įtraukti tas mintis, pavyzdžiui, kad e, poreikį, kad dėl daugiametės finansavimo programos būtų sutarta kuo greičiau, kad būtų galima įgyvendinti projektus pagal regioninę politiką. Kas kart, kai deramasi dėl daugiametės finansavimo programos e, visada yra e, tiesiog e, vėlavimus ir tai paveikia įgyvendinimo projektų gyvendinimą. Be to, atsižvelgiau į tai, ką siūlė kai kurie kolegos, kad teks naujų išbandymų susijusių su ES pasitraukimu iš ES. Aš pats šiaip jau apgėlestauju ir mm, gėdinuosi dėl to. Tikrai nes dabar jau e, žmonės Europos e, jungtinėje karalystėje ima pamažu suvokti, e, kokią žalą pasitraukimas turės, bet jei jungtinė karalystė vis dėlto galtinai pasitrauks, tai labai smarkiai paveiks ES biudžetą ir todėl tą verta paminėti mūsų nuomonėje. Be to, reikia paminėti, kad reikėtų iš naujo įvertinti prior, politikos prioritetus, kad būtų galima deramai atsakyti į išbandymus. Tad e, tą įtraukiau į nuomonę, e, tokias kolegų mintis ir tikiu, tikiuosi, kad kolegos e, teigiamai įvertins nuomonės projektą. Kad buvo pasikeista nuomonėmis, kaip jau sakiau, uh, Aišku, per tą laiką pasirodė komisijos apmąstymų dokumentas ir manyčiau, mes turėtume irgi nuomonėje jį kažkaip paminėti, kai bus rengiamas pranešimo projektas, tai aš irgi padarysiu tam tikrų pakeitimų, kad būtų galima atsižvelgti ir į biudžeto komiteto įsakytas mm, mintis. Pavyzdžiui, būtų galima paminėti, kad e, sanglaudos politika teikia pridėtinę vertę, kad e, sanglaudos politika duoda konkrečių rezultatų, kad ji veiksminga, o kalbėdami apie tos politikos ateitį, tai mes turėtume paminėti tai, kad sanglaudos politika kuria pridėtinę vertę ir duoda naudos. Be to, kaip jau ateity sakiau, sanglaudos politikos fondo lėšos turėtų būti prieinamos visiems regionams. Mes turėtume laikytis tokios tvirtos nuostatos, praeitį tą kartojom, kad kiekvienas ES regionas turi galėti gauti e, struktūrinių fondų lėšų. Ta mes E, minim nuomonėje. Be to, reikėtų minėti ir fondų lėšų panaudojimo taisyklės. Komisijos apmąstymų dokumente kalbama apie vieną fondą, bet mes turėtume labiau mąstyti apie bendras taisyklės, kuriomis vadovautųsi tie keli fondai. Gal čia kiti kolegos E, sakykime, iš užimtumo komiteto gal jų ir nežavės tokios mintis, bet reikės išgirsti ir jų nuomonę. Bet tu mes turėtume minėti ir ex ante e, nuostatą ir pajėgumų uh, stiprinimą. Visa tai yra svarbu, nes nemažai regionų, uh, regionų jaučia tam tikrus sunkumus dėl eksante e, nesilaikymo. Tad, kaip jau sakiau, tokios mintis, kurias, kurias pateikė kolegos ir kur, kurias aš stengiausi atsižvelgti ir kartu turėdamas galvoj komisijos apmąstymų dokumentą. Tad būtų gerai e, taip išgirsti daugiau minčių, tikiuosi daugiau minčių iš kolegų ir tikiuosi gerai bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais, kad e, tikrai būtų galima parengti jau galutinį nuomonės projektą rugsėjo ketvirtą dieną, nes e, iš tikrųjų mes dabar kalbam apie daugiametę finansavimo programą po 2020 metų, bet kartu mes kalbam ir apie sanglados politikos ateitį. Bet laukiu ir pakeitimų. Ačiū. Ačiū dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, ponia Pirakė. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju pranešėjui. Iš tiesų. Jūs parengėte puikų pranešimą. Aš norėčiau paminėti tą dokumentą, komisijos dokumentą, sakydama, jog būtina išvardinti ir mums, mūsų problemas tame dokumente ir taip pat ir lankstum, su lankstumu susijusius aspektus. Mūsų komitetas turėtų e, nustatyti tas lankstumo ribas ir e, galvoti apie tai, kaip, jos, kaip lankstumas e, kaip priemonė yra derinamas su sanglaudos lėšų panaudojimui pinigų, lėšų panaudojimo, tam tikrų sąlygų nustatymas lėšų panaudojimui e, yra labai svarbus dalykas ir mes negalime e, jį žiūrėti pro pirštus, nes tai, tai, tai dėl to buvo nuspręsta prieš keletą metų, toks buvo sprendimas ir dabar reikia galvoti apie EFSI fondo ir ES biudžeto taip pat įvairių horizonto e, promos e, lėšų e, svertinę vertę. Mums reikia taisyklių kiekvienam fondui, kiekvienam atskiram fondui atsiprašau, vienam vieninteliam fondui vienodų taisyklių, o ne atskirų taisyklių atskiriems fondams. Mūsų nuomonė yra svarbi šitame, šitame kontekste ir šią temą. Ir, ir čia reikėtų kalbėti ir apie net, bendradarbiavimą, tinklus, tinklo kūrimą tarp ne tik tai atskirų valstybių narių, bet ir įvairių susijusių subjektų, kaip antai, pažiūrėjau, e, universitetų ir panašiai. Dabar ponas Tomašič. Pone Tomašič. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjui. Jis e, iš tikrųjų įtraukė nemažai mūsų pasiūlymų. E, aš trumpai pakomentuosiu nuomonės projektą. Finansavimo planavimas yra nepakankamas ir dėl to susikaupia nemažai nesumokėtų, neapmokėtų sąskaitų faktūrų. Uh, Tad atsiranda, sakykime, perteklius ir vėlgi tai jį reikia perkelti į kitus metus, nes kai kurios programos prasidėjo e, anksčiau, po to ten sumos buvo perkeltos į kitus metus. Tad reikėtų struktūriškai kažkaip spręsti šią problemą prieš tvirtinant naują daugiametę finansavimo programą, kad vėl nereikėtų perkelti tų susikaupusių lėšų į kitus metus. Dėl to reikėtų, tą reikėtų suderinti iki 2018 metų pabaigos. Ir kad e, tada jau nuo 2021 metų būtų galima mm, dirbti sklandžiai ir sutvarkyti buvusio laikotarpio sąskaitas, nes e, tik tai tokiu būdu tada galėsim e, deramai įgyvendinti sanglaudos politiką. Tad turim siekti veiksmingesnio finansavimo nes kalbam apskritai apie ES e, fondų e, lėšų geresnį panaudojimą, kad nereikėtų e, per ateinantį laikotarpį keisti tam tikrų taisyklių. Ačiū. Uh, Kitas šešėlinės pranešėjas yra esu aš pati ir aš kalbėsiu bulgariškai. Noriu padėkoti ponui Von už jo nuomonę, kuriai aš pritariu, pritariu jo pasiūlymams. Ir manau, kad būtina pabrėžti, e, kokia svarbi yra sanglaudos politika siekiant ES tikslų. Reikia, aišku, atsižvelgti į kilančius iššūkius Buvo pabrėžta, kad yra būtina išsaugoti didelį lankstumą, finans, fin, planuojant finansus ir taip pat numatant būsimus iššūkius. Manau, kad mums reikia daug dėmesio skirti. Mm Europos emisijų fondui ir tam tikroms e, politikos rintims, kurias būtina derinti ir reikia numatyti joms e, tinkamą finansavimą. Reikia e, šį sanglaudos politiką derinti ir su įvairiomis kitomis priemonėmis, kad galėtume pasiekti efektyvesnių rezultatų, geresnių rezultatų. Yra labai svarbu kurti sinergiją tarp įvairių programų ir iniciatyvų. Uh, Taip pat remiu e, pasiūlymą dėl 5 plus 5 e, laikotarpių formulės. Ir kitoje finansinės programos, kitame etape reikėtų sustelkti į didesnę pridėtinę vertę kad e, skatintumėme ūkio augimą, konkurencingumą, e, stiprintumėme ir e, kovotumėme su klimato kaita ir taip toliau. Tai yra svarbus tikslai ir mums reikia juos investuoti siekiant tos papildomos vertės kūrimo. Labai svarbu stiprinti ir tarp ES tarp teritorinį bendradarbiavimą. Tai yra labai svarbus veiksnys ES, tai yra vietos projektai, kurie išeina už vienos valstybės ribų. ES biudžetas turėtų būti papildo, pap, tarsi nacionalinių biudžetų papildymas e, e, tam tikrais atvejais, kuomet iš nacionalinių biudžetų lėšų trūksta. Visas E, visas tarp institucinis e, sanglaudos politikos gyvendinimo procesas turėtų būti vis e, labiau stiprinamas. Mums reikia užtikrinti tinkamas skaidrumą ir ES investicijų aiškumą, kad piliečiams būtų aišku, kur investuojame, kam išleidžiame pinigus. Taigi visi tie procesai turi būti skaidrus ir būtų aiškus ES vaidmuo mm daugiametė finansinė programa iki 2020 metų turėtų būti pakankamai lanksti ir būtų, turėtų būti derinama su įvairiomis finansinėmis priemonėmis, stiprinant bendradarbiavimą e, tarp valstybių, skatinant ūkio augimą ir e, siejant e, šias pastangas ir su ekonomikos, tam tikromis pastangomis, ES pastangomis ekonomikos srityje. Dėkuoju. Pono mažai nėra. Κυρία Πρόεδρε, εκ μέρου... Πόνας Παπανημόρης. Šeš, mūsų e, grupės šešėlinio pranešėjo pono Mažy vardu norėčiau padėkoti pranešėjui už labai gerą savo nuomonės projekto pristatymą. Mes e, sutinkame su daugeliu jo pasiūlymų ir pakeitimų, kuriuos jis atliko, tačiau mūsų manimų svarbiausia yra akcentuoti, jog regionų plėtros komitetas taip pat turėtų e, kalbėti apie e, sanglaudos politikos tolesnę plėtotę, tolesnį plėtojimą ar po 2020 metų, nors e, tam kyla pavojus dėl Brexit. Ir mes e, turime visų pirma pabrėžti sanglaudos politikos teigiamus rezultatus ir taip pat pademonstruoti, kasgi įvyktų, jeigu tokia politika neegzistuotų. Nes e, pastaraisiais metais, e, net ir vykdant sanglaudos politiką, mes e, patyrėme didelių sunkumų, buvo tikrai nemažai problemų, matėme, jog yra didelis disbalansas ir jeigu jį, tas disbalansas būtų dar didesnis, jeigu sanglaudos politikos neturėtumėme. Kitas svarbus dalykas, e, kaip to, t, tos lėšos yra panaudojamos. Mes manome, jog tai turėtų vykti. E, ne kredito, o tam tikros paramos, dotacijos forma. Aš manau, kad komisijos e, e, minėtas dokumentas e, atskleidžia ir tam tikrus sunkumus, tam tikras problemas, kurios gali kilti vykdant sanglaudos politiką. Nes labai lankščiai, interpret, labai, labai lankščiai yra ir plačiai interpretuojamas e, lankstumo terminas. Pone Krutsų, mūsų komisarė remia e, lankstumą kaip priemonę, tačiau dėja komisijoje yra ir to priešininkų. Tai yra komisijos narių, kurie pasisako prieš sanglaudos politiką ir jie siekia ją susilpninti. Dėl to Labai svarbu, kad e, e, tie sanglaudos politikos priešininkai nepaimtų viršaus. Taip pat aš sutinku, kad reikia taisyklių paprastinimo, tačiau tai nereiškia, jog mums reikia vieno vienintelio fondo. Mums tiesiog reikia vienos, e, vieno taisyklių rinkinio visiems fondams. Jeigu turėtumėme tik vieną fondą, būtų viskas pernelyg, tai būtų pernelyg pavojinga. Aš manau, kad mums reikėtų paremti ir tą 5 e, plus 5 metų e, formulę, kaip minėjo pranešėjas. Mūsų e, frakcija įteiks savo pakeitimų pasiūlymus, taip mes norėsime prisidėti prie regionų plėtros komiteto nuomonės projekto sustiprinimo. Ir galėt, taip mes norėtumėme prisidėti prie sanglaudos politikos tolesnio plėtojimo. Ponas Ropė. Tai šis klausimas arba šis atimiausios <clears throat> ateities darbas tai yra vienas iš svarbiausių mūsų darbų, kuriuos turim padaryti gerai ir kad žinoma turėtumėm sanglaudos politikos ateitį. Pranešimas tikrai paraštas neblogai ir e, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad pranešėjas girdi ir išklauso nuomonės. Na, manau, kad e, labai svarbu e, tai, kad jeigu ir įvyktų breksito poveikis, tai jis e, sanglaudai būtų proporcingas. Ne, ne, ne, ne sanglaudo sąskaita, o kad sanglaudai būtų proporcingas. Čia manau, kad tikrai mums labai svarbu įrodyti, e, na, sakykime, ir kolegoms kituose e, komitetuose ir apskritai komisijai, kad sanglauda niekuo ne, nėra mažiau svarbi už kitas programas ir negali būti, kad sanglaudos politika E, turi didesnę naštą prisijimti. Taip pat manau, kad yra pakankamai didelis skirtumas tarp atskirų valstybių narių apskritai regioninės politikos organizavimo. Ir mano galva, kad būtų visiškai normalu, jeigu kažkokia tai dalį sanglaudos politikos lėšų, ten sakykime iki 30 procentų ar kiek, galėtų pretenduoti gauti visų valstybių regionai, nežiūrint į tai, kiek tenai atskirose valstybėse yra stipri ar silpna regioninė politika. Nes e, tose šalyse, kur e, planavimas vyksta kaip vienos, vieno regiono, tai atskiri regionai praktiškai būna, kad ir e, na, beveik ir negauna finansavimo. Tai iš tikrųjų manau, kad būtų gerai tvirtinti tokią nuostatą. Na, kaip pavyzdžiui, sakykime, yra E, kaimo plėtros e, priemonė Lyderis Plus, kur gauna visi, sakykime, visos vietovės, tai ir čionai galėtų galbūt atsirasti kažkoks tai, e, sakykime, nuorada į NAC 4, NAC 5 lygmenį, kad na, jau, jau žinotų, sakykime, kad jie galės pasinaudoti finansavimu. Taip pat, manau, labai svarbu periodų pradžia ir pabaiga, nes atskirų šalių, tame tarpe, sakykime, ir mano šalies, Baltijos šalis, ir, ir kitos šalis, kurių praktiškai investicinė politika sudaro apie 80 procentų ES paramos, dar šiandieną nėra prasidėjusi, sakykime, lėšų naudojimas 14-20 periodą. Tai iš tikrųjų paskui susikaupia viskas į 2-3 metus, tada atsiranda didelės pinigų sumos, tada pakyla stipriai kainos ir daug mažiau padaroma darbų ir skubami jos daryti ir taip toliau, paskui atsiranda skolos, atsiskaitimai, persikelia į kitus periodus ir šitą, sakykime, mechanizmą mes kažkaip tai tikrai turim numatyti ir jį garantuoti. Ačiū. Thank you, Ms. D'Amato. The floor is yours. Grazie, Presidente. Lo scenario sul quadro finanziario pluriennale Settimane fa con il forum della coesione da una parte e con la presentazione della commissaria Crezzu e del commissario. Galvojant apie kitą finansinę programą, reikėtų turėti minėje ir taip pat pamastymų dokumentą apie ES ateitį. Sanglodos politika patirs bet kokiu atveju vieną ar kitokį poveikį ir todėl, galvodant apie naują finansinę programą, reikia pagalvoti apie naujus sprendimus ir taip pat bandyti dėrėtis, kad sanglados politika išliktų kuo patvaresnė. Europos socialinio fondo išmokos finansavimas yra labai svarbus mūsų piliečiams įvairi. Finansavimo šaltiniai turėtų būti e, naudojami, tačiau tik tai tuo atveju, jeigu bus įrodyta tikrai jų pasiekiama papildoma nauda. Todėl galvojant apie naują finansinę programą ir apie 5 plus, požiūrį turime pirmiausia galvoti apie penkerių metų laikotarpio vidurio peržiūrą. Galvojant apie paramą ištikus gamtos katastrofoms, reikėtų parengti tokią finansinę programą, kuri leistų atsižvelgti į skubiai kylančius iššūkius. Pavyzdžiui, migracijos politikos iššūkiai turėtų būti finansuojami iš kitų specialių tam skirtų finansavimo šaltinių. ES piliečiai tikrai turi turėti patikimus, nuosekliai veikiančius teisės aktus, nereikėtų jų tiesiog nustebinti naujais pakitusiais teisės aktais. Tai labai svarbu regionams, labai svarbu įvertinti regionų įgyvendinamas programas ir siekti, kad būtų užtikrinta pusiausvyrą tarp supaprastinimo ir tarptų kontrolių, kurios yra įgyveninamos pagal kiekybinius ir kokybinius išlaidų parametrus. Ačiū, turiu visą kalbėtojų sąrašą, dar ilgą sąrašą dabar suteikiu žodį ponui Sisar. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues llevamos ya unos cuantos meses tratando en profundidad. Ačiū. Mes jau kuris laikas stengiamės apsvarstyti ateities anglodos politikos e, įvairias aspektus ir e, aptarėme ir daugiametę finansinę programą po 2020 metų ir kaip ji turėtų būti įgyvendinama, ypač turint omenyje Brexit. Mes žinome, kad Junktinė karalystė, kuri e, buvo grinoji mokėtoja, nuo to labai daug kas priklauso. Taigi tai turės didelės įtakos tolesnė, tolesnėms e, e, finansa, finansų tolesniam planavimui. Žinoma, Junktinė karalystė nebus e, ta šalis, kuri turės lemiamos įtakos ateities sanglaudos politikai. Tačiau vis tiek mums reikia elgtis atsargiai, kad nauji ES tenkantis iššūkiai nepribotų mūsų veiksmų. Taip pat reikėtų prisiminti, kokias priemonės mes jau turime, kad e, toliau skatintumėme sanglaudos politiką ir tvarę plėtrą. Mes turime įvairias subsidijų, e, įvairias e, mechanizmus, įvairius paramos mechanizmus, kuriuos būtų galima derinti. Visi jie dar egzistuoja. Ir didžiausia susirūpinima man kelia tai, kad nuolat e, abejojamas anglaudos politikos pridėtinė verte. Reikia ją akivaizdžiai akcentuoti, kad būtų aišku, jog e, tai yra labai svarbus ir be nesvarbiausias, e, svarbiausias rytis, kurioje e, labai e, reikšmingi investiciniai projektai vyksta. Ir ateityje reikia stengtis, kad sanglaudos politika ir toliau būtų stipri. E, daugiametė finansinė programa, tikėkime, tą atspindės. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pirmininkiai. Pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad buvo pasakyta pastaba, kad ES anglos politika įtakos, kažk, įta, patirs tam tikrą neigiamą įtaką, tam tikras problemas, neišvengiamai. Ir e, nors yra poreikis didinti biudžetus, tai, biudžetą, tačiau dėl, vien dėl breksito e, Europos tarp regioninės bendradarbiavimas patirs sunkumų nemanau, kad turėtumėme laikytis iliuzijos, kad e, mūsų regionų politika išliks tokia, kokia buvo iki šiol. Žinoma, e, mes turime daryti viską, kas mūsų galioje, kad e, sanglaudos politika išliktų stipri Ir nors mes čia nepasieksime revoliucijos, tačiau e, mes turėtumėme išsaugoti bent jau dabartinį status quo, išsaugant tos išteklius, kuriuos turime ir e, finansuojant e, visus, finansuojant mūsų poreikius iš, įvair, iš dabar jau egzistuojančių struktūrinių fondų. Trečioji pastraipa šiek tiek aptakiai ir šiek tiek neutraliai kalba apie EFSI e, fondo e, reikšmę. Aš manau, kad mes turėtumėme e, fondus, taip pat tam tikrus fondus sujungti, kurie tai, tai padėtų, sustiprintų mūsų investavimo galimybės Europoje. Dar labai svarbus yra vertinimo klausimas. Mes turime laikotarpio vidurio vertinimą, turime galutinį vertinimą, tačiau e, pradži, atliekant pirmąjį vertinimą neturime pakankamai medžiagos, kad tas vertinimas būtų e, pakankamai e, efektyvus, veiksmingas ir leistų mums pasimokyti iš praeities klaidų ir padaryti kažkokias išvadas. Jį galima būtų numatyti, pavyzdžiui, penkerių metų laikotarpį, po kurio būtų atliekamas pirmasis vertinimas. Uh, sutinku su pranešėju, kad sanglaudos politika turėtų, ją turėtų, jį tai turėtų apimti visus ES regionus ir, ir reikia stakatinti inovacijas, mokslinius tyrimus. Tai yra esminis dalykas ir džiaugiuosi, kad kai kalbame apie sanglaudos politikos struktūrinės dalis, mes siekiame apjungti ir ją įtraukti visus regionus. Uh, Ir paskutinė mano pastaba e, pamastymui, kai kalbame apie daugiametę finansinę programą, ar nevertėtų pradėti diskutuoti ir apie lėšas, kaip pavyzdžiui, e, e, atsiprašau, fondus, kaip pristaikymo prie globalizacijos fondą ir, ir investicijų fondą, ar kitus fondus, jų apriepti, apie jų taikymą ateičiai prisitaikant prie e, ateities iššūkių ir naujų pokyčių. Aš manau, kad tai būtų e, prasminga, nes atsižvelgiant į dabartinę realybę, gali būti taip, kad sanglaudos politika. E, sanglaudos politika gali būti sustiprinta, o mes turime, kaip amerikiečiai sako, turime ją padaryti vėl puikia, nuostabia po 2020-ųjų. Ačiū, ponia Breso. Norėčiau padėkoti kolegoms už e, atliktą darbą. Ir turiu keletą pastabų. 310-311 sutarties straipsniai, e, kurie, kuriuose yra kalbama apie finans, finansavimo planavimą, finansų planavimą. Ir e, remiantis sutartimi ir atsižvelgianti naujas ES užduotis ir funkcijas, reikia numatyti ir naujus išteklius, finansinius išteklius. Tačiau mūsų diskusijoje mes susitelkėme į tai, kaip turimas lėšas galima būtų perskirstyti tai, tose pagrindiniuose ES politikos rytise. Taip užtikrinant balansą E, ir stengiantis išvengti disbalanso, kuris atsiras po e, e, Brexit. Įvertinus nusavuosius išteklius buvo atliktas, atlikta atitinkama studija, atitinkamas vertinimas, buvo konstatuota, kad reikia numatyti finan... biudžetą tam tikroms rytims, E, papildomą biudžetą tam tikroms rytims, kurios yra ypatingai dabar svarbios, tačiau nedidinant naštos mūsų e, piliečiams. O tai reiškia, jog tradiciniai e, ištekliai turėtų būti išsaugoti sanglaudos politikos rėmose. Mes žinome, kad, esame, kad buvome patyrę didžiulę ekonominę krizę, kurios įveikti ne, nebuvo įmanoma vien tik tai e, tinkamai vykdant sanglaudos politiką. Tačiau sanglaudos politika išėjus iš tos krizės vėl tampa aktuali. Ir ji gali vėl prisidėti prie ES įvairių regionų konvergencijos didinimos. Manau, kad e, turime reikalauti iš komisijos ir tarybos, kad jos, e, šios institucijos priimtų principinį sprendimą. Tai yra, būtų vykdoma politika skirta visiems ES e, regionams ir turėtumėme reikalauti, kad ateities finansinis reglamentas būtų pateiktas, derinant jį su daugiametės finansinės programos įgyvendinimu, nes mes žinome, kad priešingų atveju ne, mums nepavyks e, parengti naujų sanglaudos politikos priemonių, kurios e, e, padėtų ją toliau stiprinti ir Ir kol naujasis finansinis reglamentas pradės galioti, gali įvykti taip, kad mes turėsime tam tikrą e, vakumą, kuriame negalėsime priimti svarbių su sanglaudos politika susijusių sprendimų. Ir e, komisija turi užtikrinti, kad sanglaudos politika ir toliau tinkamai veiktų visose ES regionuose. E, Čia, aišku, reikės e, užmiršti konkurencingumo e, principą, tačiau mes turėtumėme daryti viską, kad dar šios kadencijos metu e, sanglaudos politika būtų išsaugota tokia stipri, kokia buvo iki šiol. Dėkuoju dabar, ponas Panginys Teliroj. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. die ervaart nu mensen echt wat gaan nadenken en goede... Pono Von nuomonė tikrai įdomi ir tai, ką jis eh, apie ją pasakė, įdomu, eh, nes eh, vėlgi išgirdom jo paties liudymą apie tai, kad dabar jau breksito šalininkų gretos gerokai retėja Jungtinėje karalystėje ir kad apskritai breksito procesas turės rimtų padarinių. Bet mes e, taip į tai turėtume atsižvelgti kartu savo mm, projekte. Mes turėtume e, pasiekti, kad mūsų sanglaudos politika tikrai galima pasiekti daug tikslų supaprastinimas, supaprastinimo vardan nepasiteisina. Komisijos diskusijų dokumentas iš tikrųjų galėtų mums padėti įveikti klaidas, kurių buvo padaryta praeitį. Mes turėtume teikti paramą visiems regionams, ypač e, tiems, kurie e, yra nepalankiausiose sąlygose. Kartu horizontas 2020 mes turėtume siekti pakeitimų nes e, neturim laiko, kad galėtume leisti praradi, tai yra kalbėti apie mm, praradimus. Tad mes iš tikrųjų turėtume spausti, kad būtų susitarta dėl būsimos daugiametės finansavimo programos. Mes turėtume siekti, kad būtų numatyta daugiau pinigų papildomiems darbams. Aš pats per neformalę tarybos, neformalų tarybos posėdį atstovavau mūsų komitetui. Tas posėdis vyko Maltoje. Sanglaudos politikos peržiūra e, labai svarbu, tai ji galėtų suteikti papildomų priemonių. Tokių minčių išgirdom iš Slovenijos, Kroatijos ministrų pasisakymų. Nes sanglaudos politika tai ne vien tik tai investicijos, tai yra priemonė, kurią galima iš esmės pakeisti miestų, regionų padėtį, piliečių padėtį. Suprantama, mes pasisakom už regionus, miestus, tačiau valstybėms narėms tenka nemažas vaidmuo užtikrinant finansavimą. Mes kartu kalbėdamėsi, dėrėdamėsi su e, taryba turėtume pabrėžti ir didesnį vaidmenį, kurį turėtume numatyti valstybėms narėms. Apie tai mes kalbėsim teiksimuose pakeitimuose, bet e, dabar turėtume laikytis nuostatos, kad e, mes turėtume siekti pakeitimų. Turiu galvoje supaprastinimo klausimams numatyta rezoliucija, kuri bus pateikta plenariniai sesijai balsuoti spalio mėnesį. Po šešių mėnesių ar po metų galėtume jau turėti naują reglamentą ir mūsų šis pranešimas galėtų prie to prisidėti. Labai ačiū. Paskutinis kalbės ponas Olbricht. Ačiū pirmininkė. Dereko pasisakymas buvo įdomus, jis paminėjo papildomus elementus, kuriuos įtraukė į nuomonės projektą. Čia svarbus du dokumentai. Sanglaudos politikos ateitis, jį bus aptarinėjama ne viename dokumente. Kitas dalykas - sanglaudos politika daugiametės finansavimo programos rėmuose. Pirmas klausimas kur kas platesnis, nes ten kalbėsim apie sanglaudos politikos principus. O klausimas yra toks. Mes kaip parlamentas parengsim rezoliuciją skirtą tam klausimui, dėl kurios bus balsuojama plenarinėje sesijoje spalio mėnesį. Todėl jūsų komiteto nariai Mm, tikrai jūs galėtumėt pateikti mums minčių, pakeitimo pasiūlymų. Mm, biudžeto komitete dėl tokios rezoliucijos bus balsuojama rugsėjį, o plenarinėje sesijoje bus tvirtinama spalio mėnesį. Mes kalbam apie e, strateginį, politinį klausimą. Tiesiog e, turim atsakyti tokį klausimą, ar, turim, ar pasiruošę dirbti uh, pagal e, vieną iš penkių komisijos pasiūlytų scenarių, beje, vienas komisijos pasiūlytas scenarius, tai apkarpyti gerokai sanglaudos politiką, ar galima, galėtume dirbti pagal par, tu, tuos paralelius kelis scenarius. Ir kad galėtume kalbėti apie sanglaudos politikos ateitį. Tad klausimas toks, ar norim kalbėti, kiek pinigų turėsim ir po to tada formuosim politiką, ar pirmą suformuosim politiką, o po to tada jau kalbėsim apie jos finansavimą. Čia tokia svarbiausia problema, nes jeigu pradėsim diskusijas nuo pinigų e, ir paaiškės, kad pinigų bus e, mažiau, tai tada reikės svarstyti, kaip būtų galima apkarpyti sanglaudos politiką. O jeigu pradėsim nuo sanglaudos politikos formavimo e, ir po to paaiškės, kad nėra pinigų, tai vėl bus problema. Turėsim dar išklausyti rugsėjo mėnesį komisijos pirmininko Junkerio ES padėties įvertinimui skirtą kalbą. Jis, aišku, paminės ir sanglaudos politiką. O tada, kaip jau sakiau, plenarinėje sesijoje bus balsuojama dėl rezoliucijos ir apmąstymų dokumentų dėl sanglaudos politikos, be visą kitą ateities, ES ateities, finansavimo klausimo. Po to tada biudžeto komitetas, mm, betradarbiaujant su kitais komitetais, parengs savos iniciatyvos pranešimą, dėl kurio bus balsuojama ateinančių metų kovą, o tada komisija ateinančių metų gegužę ar birželį pateiks e, teisėkuros pasiūlymą. Tad laikas, laiko nebus daug, 6-7 mėnesiai ir iki to laiko daug kas jau turės būti paruošta ir, kaip jau sakiau, mes turėsim bendradarbiauti skirtinguose komitetuose. Tačiau čia mes kalbam apie politinį sprendimą. Nuo ko pradėti? Nuo politikos ar nuo pinigų? Ir dėl to reikia apsispręsti. Nes jei ne, tai tada mes bėgsim tiesiog įvykiams mm, įkandin. Pirmininkė, labai ačiū. Aš norėjau pirmiausia atsiprašyti pono Valkarsel Siso, kadangi mes jau gerokai vėluojam nuo pat ryto. Jei jums priimtina, ponė Valkarsel Siso, tai galim tada šiek tiek perstumdyti darbuotvarkės punktus, pertvarkyti ir tada jūsų nuomonės projektą galėtume aptarinėti po pietų nuo e, ketvirtos valandos iki be 15 minučių 5. Ar sutinkat su tokia darbo tvarka, nes mes jau gerokai e, vėluojam, o ponas Valsars, Valsarsel Siso turi irgi išvykti. Contrario, si el resto de eh, miembro... Žinoma, jeigu sutinka kiti parlamento nariai su tokiu pasiūlymu, man būtų tikrai daug patogiau parlamentas turi pakankamai daug įsipareigojimų, bet to aš turiu dalyvauti kitame renginyje. Galėjau kalbėti dabar iš karto, tačiau negalėčiau likti diskusijai. Man būtų labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę ir todėl Manyčiau, reikėtų paklausti kitų parlamentarų, ar jie sutinka su tokiu pasiūlymu. Pasiūlymu, kad mano klausimas būtų pasakomas 4.45. Kadangi kolega Valkarsel negali likti ilgiau ir klausytis mūsų diskusijos, todėl, manyčiau, tai būtų geriausias sprendimas. Ketvirtą valandą po pietų. Dar turime 10 minučių maždaug. Monskur, ar jūs prašote žodžio? Jeigu taip, tai kalbėkite, prašau, labai trumpai. Pone pirmininkė, brangus kolegos, štai ką norėčiau pasakyti. Dviejai metai, kai dirbu šiuose rūmuose, visada e, klaus, gir, girdėjau nemažai balsų, kurie kvestionuoja sanglaudos politiką. Ir tikrai nenoriu, kad breksitas būtų pretekstas vėlgi kvestionuoti sanglaudos politiką. Nors pripažįstam, kad sanglaudos politika buvo su trūkumais, bet reikia pripažinti, kad nemažai uh, dalykų jau nuveikta, aš turiu galvoje savo pačios valstybę, jos teritorijas, kur, kurioms daug iš, naudai išėjo šitoji politika. Pavyzdžiui, kai, sakykime, patenki į avariją ir tau sužė, sužaloja koją, tai turbūt pirmasis sprendimas nebūtinai tą koją amputuoti, galbūt dar ją galima pagydyti, pataisyti. Tad mes iš tikrųjų turėtume išlaikyti ir, ir, ir puoselėti harmoningai sanglaudos politiką. Dėkuoju komisijos atstovas. Ačiū, pirmininkė kalbėsiu trumpai ir jūs maloniai nustebinsiu. Komisija sveikina šias diskusijas dėl biudžeto iki 20 metų. Mes džiaugiamės parengtų pranešimų projektu. Iš tikrųjų, kad reikėtų atsižvelgti. Between the different opinions and reports. Pranešimą reikėtų susijęti juos tarpusavyje. Kolega Von jau sakė, kad būtų naudinga komitetui, jeigu kai kurie aspektai, kurie buvo nurodyti pamąstymų dokumente, taip pat būtų traukti į šitą mm, pranešimą. Pamąstymų dokumentas, juo siekiama inicijuoti diskusiją, o ne pateikti tą atsakymus. Todėl mums labai malonus jūsų pritarimas siekiant pagerinti matomumą, sustiprinti komunikacijos politiką ir numatyti desnį lankstumą kitame programavimo laikotarpyje. Tačiau radikalus supaprastinimas, mano manimu, yra nelabai tinkamas mm, junginys. Iš tikrųjų, mes turime vadovautis įprastiniu supaprastinimo siekiu. Iš tikrųjų, labai svarbu tuos tris pagrindinius principus įdėkti į teisinį tekstą. Todėl su komitetu, su jo nariais mes ir toliau bandysime spręsti visus kilančius klausimus. Kolega Van, jūsų apibendinančios mintys. Iš tikrųjų, diskusijos metu pasirodė, kad ir kolegos, ir komisijos atstovai panašiai vertina daugybę paminėtų klausimų. Ir mes visi suprantame, kad reikia siekti aiškios sprendimas naudos, kad nebūtų vėluojama priimant daugiametę finansinę programą, kad sanglodos politikos fondai ir kiti fondai būtų susijęjami, galbūt ir EFSI reikėtų traukti, kad užtikrintume kuo geresnę sinergiją. Taigi visi regionai turi gauti sanglodos politikos fondų finansavimą ir aš savo pranešime taip pat sakiau, kad labai svarbu stiprinti e, e, regionų vystimui įsiskiriamo finansavimo matomumą. Taigi daug, daugeliu aspektų mes susitarėme, tačiau buvo išsakyta ir kitokių dalykų dėl tam tikrų spragų, dėl problemų sprendimo. Kolegos kalbėjo apie didesnio lankstumo būtinybę, tačiau kita vertus reikia siekti, kad sanglaus politikos finansavime būtų daugiau lankstumo, kadangi reikia atsiliepti į tam tikrus spontaniškai kylančius iššūkius. Tačiau apskritai, kai kalbama apie finansinės programos bendrą lankstumą, tai tuomet reikėtų atsargiai jį siūlinti, kadangi sanglados politikos lankstumas yra šiek tiek kitoks. Mes turime įvairiausių pavyzdžių praeitie, tačiau sanglados politikoje lankstumą mes galime siūlyti, tačiau visoje finansinėje programoje reikėtų atsargiai siūlinti lankstumą dėl finansinės e, programos trukmės 5 su pliusė, 5 plus 5 siūlymo. Manyčiau, kad po penkerių metų mes turėtume turėti galimybę įvertinti, kaip buvo dirbama per pirmosius penkerius metus, o po penkerių metų, ko gero, nereikėtų kalbėti apie vidurio laikotarpio peržiūrą, tačiau vis dėlto mes tokių vidurio laikotarpio peržiūrų jau turėjome ir iš, iš esmės nedaug kas pasikeitė. Po penkerių metų mes tiesiog turėtume pasitikrinti, ar mūsų aiški vizija išlieka. Kolegos kalbėjo ir apie tai, kad reikėtų siekti suformuluoti vienodas finansavimo taisyklės, naudojantis skirtingais fondais, o nesiekti sukurti kokią nors vieną bendrą fondą su bendromis taisyklėmis. Janas priminė mums penkis scenarius, kurie yra paminėti pamastymų dokumente. Ten yra numatyta galimybė apkarpyti sanglodos lėšų finansavimą tai reikėtų pirmiausia pagalvoti, kas yra pirmiau - politika ar tiesiog finansavimas ir tomis lėšomis įgyvendama politika. Spalio mėnesį mes parengsime bendrą rezoliuciją, po to pranešimą savo iniciatyvą ir bandysime aptarti visus šitos klausimus, išreikšime jai savo nuomonę. Aš manau, kad mes dėl daug ko galime sutikti, tačiau kita vertus e, reikėtų galvoti ir apie labai griežtą, aiškę sąjungos politiką po Brexit ir galvoti apie tai, kaip atrodys ES politika, visų pirmiaus, pirma, sąjungos politika po Brexit. Iš tikrųjų, Mes nerenksime labai ilgos nuomonės, kadangi puslapių skaičius yra ribotas, tiesiog mes bandysime į šitą nuomonę įtraukti kuo daugiau aspektų, kurie buvo paminėti ir laukiu kolegų pakeitimų ir sieksime suformuoti labai aiškę mūsų komiteto nuomonę. Tikoju, norėčiau priminti, kad pakeitimus galite teikti iki spalio ketvirtosios. Ir paskutinė mano informacija. Pone Breso, paukštelį man pačiulbėjo, kad šiandien jūsų gimtadienis, todėl sveikiname jūs ir linkime kuo geriausios sėkmės. Dėkuoju, taigi baigėme šio posėdžio dalį.